Wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf von heute. Teskime darbą. Dabar eikime prie 57 darbo tvarkės klausimo. Jį šiandien ryte praleidome. Kolegė Šulin parengė pranešimą apie e, metinės 12-13 metų subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitas e, Petris Zavarma pasisakys EPP frakcijos vardu. Tu pažadėjai anksčiau kalbėti tik 30 sekundžių, tai prašom. Dėkoju. Pranešėjas siūlo taikyti subsidiarumo principą e, daugiametės finansinės e, programos programoms E, taip pat sėti tai su nacionaliniais e, ir regioniais biudžetais ir siūloma laikytis proporcingumo principo, supaprastinti procedūrą, e, kreipiantis dėl ES lėšų ir ypatingai akcentuojamas poveikio vertinimas. Man atrodo, kad tai yra esmė jos pasiūlymų Pranešėja taip pat sako, kad kartais es lėšos biudžeto naudojamos projektams, kurie neužtikrina gerų rezultatų. Bijau, kad ir aš esu girdėjęs keletą kartų apie tai. E, bet tai yra esmė. Manau, kad grįžtume dar prie šio klausimo vėliau. Labai ačiū. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 30 dienos 12 valandos. Komentarus galite teikti raštu, nieko žodžio neprašo, dėl to galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra 59 klausimas Europos komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimas. Aš norėčiau pasveikinti e, komisijos pirmininko pavaduotoją Kristaliną Georgievą. E, labai džiugiuosi, kad šiandien vyksta šis susitikimas. Mes jau anksčiau priemėm domen e, komisijos nuomonę dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Turiu pasakyti, kad su e, komisijos e, biudžeto įvykdymo patvirtinimu buvo kilę daug įvairių klausimų. E, aš jūs noriu informuoti, kad pranešimas jau buvo patvirtintas. Dabar suteiksiu Jums žodį. Gerbama pirmininkė, labai Jums ačiū. Pirmiausiai norėčiau komisijos ir savo pačios dėkingumą išreikšti už balsavimą Jūsų komitete dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo komisijos už 2013 finansinius metus. Taip pat noriu iškart pasakyti, kad esame pasiryžę imtis veiksmų numatytų pranešime dėl svarbiausių jūsų iškeltų klausimų. Mes kovo pradžioje jums jau esame atsiuntę politinės gairės, pirmąjį variantą, kur išdėstos mūsų mintis, kaip reaguoti į pranešimą ir dabar lauksime balsavimo per plenarinę sesiją. Tikiuosi, kad jūsų požiūrį patvirtins plenarinė sesija. Mums tai nėra pabaiga, bet pradžia tų priemonių gyvenimo, kurias esame pasiryžę gyvendinti. Mes toliau atliksime analizę, kad galėtume numatyti svarbiausius dalykus tolesniems veiksmams. E, jūsų pranešimas yra konstruktyvus, jisai rodo, kad E, atsižvelgta į, teising, į audito rūmų e, pastabas, taip pat kalbama apie svarbų valdymą. Mes e, taip pat esame pagirti ten, kur reikėjo mus pagirti ir darbuotojų vardu norėčiau padėkoti, kad jūs sveikinate mūsų pastangas pagerinti rezultatų kultūrą komisijoje, kad e, kalbate apie tai, jog reikia prevencinių ir korekcinių pajėgumų, e, kad deramai naudotume mokesčių mokėtojų pinigus. Jūs taip pat raginate mus e, dirbti toliau, subalansuoti veiksmus kad mes taip pat atsižvelgtume į kontrolės sąnaudas ir užtikrintume, kaip galima veiksmingesnę kontrolę ir sistemas atitinkamas. Čiaugiuosi, kad jūs e, minite integruotos administracijos ir kontrolės sistemos vaidmenį, e, mažinant klaidas e, žemės ūkiai ir sanglaudos politikos įtie, tai pačios aktualiausios sritys. Dar norėčiau akcentuoti, jog mes pripažįstame, kad labai svarbus šio pranešimo pasirodymo laikas. Mes dabar pradedame naują programavimo laikotarpį ir tai, ką pasimokysime iš šio pranešimo, bus labai svarbu likusiems programavimo laikotarpio metams. Taip pat bus labai svarbu mažinti uh, klaidų lygį ir apskritai mažinti e, mūsų paramos valstybės kokybę, tiksliau didinti mūsų paramos valstybės kokybę. Man ypač džiugu paminėti, kad labai džiaugiuosi kolegos Manfredo darbu. Septintus metus iš eilės jis užsima sąskaitomis Gerbiama pirmininkė, vakar jūs griežtai su juo pakalbėjote, manau, kad dabar jo šlovės valanda išmušė. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pripažinote, jog mūsų administracinės sąnaudos nėra pernelyg didelis. 2 procentai klaidų yra, tai nėra um, ženklus materialus, materialus lygis. Mes sumažiname klaidų lygį ir netgi šiek tiek sumažiname. Pastaruoju metu 4,7 procentai tikrai nėra ta riba, kurią norime, ties kurie norime būti, mes norime ir toliau sumažinti klaidų lygį. Į ypač tose srityse, kur kalbame apie pasidalijamąjį valdymą, mes e, sieksime e, savo ruoštų veiksmų valstybės narės taip pat. Taip pat e, pas, užfiksavome tai, kad tiek auditorumai, tiek jūs sakote, kad uh, Jeigu valdymo institucijos valstybėse narėse naudotųsi visą turimą informaciją, klaidų lygis būtų tikrai daug mažesnis, kai kuriais atvejais netgi žemiau e, materialios tos svarbios e, klaidų lygio ribos. Dėl išlygų e, ir teisėtumo ir tvarkingumo bendrojo valdymo mes taip pat atsižvelgėme į tai, Ir kitas dalykas, turime galimybę iškart imtis korektinių veiksmų ir apginti ES biudžetą, taigi mes nemanome, kad pastebėti dalykai, tai yra išlygos, yra neigiamos, reikia e, jų padaryti tiek, kiek yra būtina. 2013 metais žemės ūkija regionų politikoje ir užimtumo srityje padidėjo išlygų skaičius bent ne dėl to, kad prastėja kontrolės sistemos ar atskaitomybė sumenko, bet taip atsitiko todėl, kad mes kryptingesnį požiūrį pritaikėme stipresnį ir galime užtikrinti, kad mūsų politika sustabdymų bus e, griežčio gyvenimą, mokėjimų nutraukimo priemonės bus taikomos esant reikalui. E, galiu pasakyti, kad tikrai dar turime daug ką nuveikti ir jūs galite mums padėti geriau padirbėti. Aš taip pat esu atsakinga už žmogiškosius išteklius komisijoje ir e, noriu pakalbėti apie šią sritį. Man labai malonu, kad dėl žmogiškojų išteklių anksčiau išreikštos pastabos tvirtinant e, biudžeto išlaidas. E, Įdiegus 14 metais naują reglamentą dėl darbuotojų e, pagerėjo, išnyko jau problemos, taip pat dėl pensijų sistemos iki 70 metų bus galima tęsti karjerą vietoj 60 metų kadangi e, gyvenimo trukmė ilgėja Europos Sąjungoje, tai atitinka tendencijas ir leis mums sutaupyti milijardą eurų kasmet. Tai e, lankstumas darbe, polsio galimybės naujos, labai aiškiai išdėstos naujose e, darbuotojų taisyklės, vyresnėsės aukštesnės grandies darbuotojams yra taikomos specialios sąlygos, dėl to kyla tam tikro nepasitenkinimo galiu patikinti Jūs, kad mes sieksime, jog pareigų aprašymas ir postai, dėl ko buvo išreikšta pastabų, e, komisijos šios kadencijos metu bus e, pagerinti, labiau suderinti dėl socialinės veiklos, sporto įrankos, e, biudžeto institucijai mes pateiksime detalės apie sąnaudų mažinimą ir Taip pat žiūrėdami į darbuotojų klausimyną dėl gerbuvio darbe, galime pasakyti, kad darbuotojų nuomonė e, tam tikri dalykai pablogėjo sveikata. Pavyzdžiui, ir mes e, pradėsime programą pasirengę dirbti, ar sveiki pakankamai, kad galėtų dirbti. Tokiu būdu sieksime užtikrinti geresnę e, sveikatos būklę darbuotojų, ypač galvodami apie žmonės, kurie e, ilgą laiką negali dirbti dėl lygos, mes e, daugiau dėmesio skirsime tokiems darbuotojams, kad jie greičiau atsigautų. Valdymo ir kontrolės sistema apskritai, e, taupumas, apie tai esame jau kalbėję, bet dar norėčiau pasakyti, jog mūsų nuomonė tai yra labai svarbus klausimas. Svarbu mums turėti gerai suprantamas, aiškės sistemas Mes nenorime skatinti biurokratijos, priešingai norime atsisakyti jos, kur jos yra ir užtikrinti, kad būtų aiškios taisyklės, kurios užtikrintų geresnį jų laikymasi. Apie tai mums jau yra kalbėjęs daug kartų, kalbėjo auditorumai. Kontrolės sąnaudų analizė komisijoje ir valstybės anėse galima pas, e, rodo, kad 6,8 procentai yra e, žemės ūkė, 5,1 procentas užimtumo direktorate. Mums labai svarbu rasti būdų e, skleisti pažangėją praktiką, kad mes galėtume pasimokyti vieni iš kitų, kad galėtume užtikrinti veiksmingesnę kontrolę ir kad sąnaudos būtų kaip galima mažesnės. E, dėl komisijos gyvenimo politikos e, krypčių skaičiai nuo 2,3 procento mokslinių tyrimų srityje ir vystamojo bendradarbiavimo srityje iki 5,5 procento. Kai kuriuose e, direktoratuose, kurie neužsima lėšų naud leidimu, neatsakingų už lėšų skirimą, tai yra 20 procentų. Mes turime uh, užtikrinti, kaip uh, sąnaudas taupiau naudoti. Vienas, uh, viena iš galimybių, norint užtikrinti, išlaikyti aukštos kokybės kontrolę ir tuo pačiu metu neužsitraukti penel didelės finansinės naštos, būtų veiksmingas E, bendros audito grandinės, vienos audito grandinės funkcionavimas e, pasidalomajame valdyme. Ir tai nėra koks nors trivialus dalykas. Mano nuomonė bendra arba viena audito grandinė užtikrins geresnę kontrolės kokybę ir tuo pačiu metu sumažės mūsų sąnaudos. Mes taip pat bandysime E, papildyti tokią grandinę audito savanoriškomis nacionalinėmis e, deklaracijomis. Aš jau anksčiau pasakiau už tokias deklaracijas, jos yra savanoriškos. Mes turime e, sukurti sąlygas, kad daugiau nacionalių institucijų siektų pateikti tokias deklaracijas. Taip pat turime pagerinti patikimumo pagrindinius šaltinius komisijos Mes e, turime žiūrėti į savo auditorių darbą, į audito rūmų darbą, e, vertinami informaciją, kurią teikia nacionalinės institucijos, ypač dėl klaidų lygių, kurie pateikiami metinėse ataskaitose. Dėl problemų nustatytų kontro, nacionalinėse kontrolės sistemose mes sieksime mažinti klaidų lygį, o dėl veiksmingumo taip pat imsimės deramų veiksmų. Mes Taip pat turime užtikrinti informacijos, kurią teikia valstybės nes patikimumą apie finansinės korekcijas ir susigražintas sumas. E, turime dar daugiau ką padaryti tam, kad visos valstybės narės vienodai e, elgtųsi ir mes turime e, taikyti plačiau informacijos skleisti informaciją, taikyti mokymo priemonės, apie pati, patikras, taip pat seminarus rengti, apie uh, aiškindami savo reikalavimus ir, kaip sakiau, keistis pažangėją praktiką reikėtų mums plačiau. Dabartinė teisėkuros sistema nenumato sankcijų už neteisingą atskaitomybę ar nepatikimą atskaitomybę, tačiau turime galimybių taikyti tam tikras korekcinės priemonės. Ir esame pasiryžę tokias priemonės taikyti, kai to reikės. Pavyzdžiui, valstybės narės gali netekti finansavimo. Aišku, mes darysime viską, kad neprieitume iki to etapo, bet jeigu valstybės narės nepašalins trūkumų, tai mes nedelsime ir sulaikysime joms skiriamas lėšas. Tokiu būdu turime patikrinti, kad metod, patikinti e, jūs ir užsitikrinti, kad metodo, metodologiškai visi žiūrėsime vienodai į reikalavimus ir e, į riziką ir tai atspindės 14 metų sintezės ataskaitoje. Kitas dalykas - įgyvendinimo e, biudžeto taisyklių supaprastinimas. Turime teisinę bazę 14-20 metams. E, kaip žinau, komisijos nais Haugan kalbės su jumis šiuo klausimu. Mes žiūrime ne tik į žemės ūkį ir kaimo plėtrą, bet ir į sanglaudą ir žemės ūkį. Norime kad būtų taikomos standartinės e, sąnaudos ar išmokos smulkiems įmonėms, taip pat vienkartinės išmokos e, kaimos plėtros sanglaudos politikos srityje. Bet taip pat reikia vengti taip vadinamo paauksavimo, tai yra nereikalingų taisyklių įdėgymo valstybėse narėse. Mes turėtume ir atgrasyti valstybės nuo tokių veiksmų reglamentavimo sistema yra pagerinta tam, kad būtų užtikrinta daugiau supaprastinimo galimybių. Atsirado galimybė pasirinkti supaprastinas sąnaudų opcijas, supaprastinos priemonės, pavyzdžiui, bendri veiksmų planai įsigaliojo, viskas priklauso e, nuo rezultatų e, kurie atsiranda įgyvendinant tas supaprastintas e, opcijas. Taip pat siekiame pagerinti teisės aktus, kurie leis sumažinti klaidų lygį. 2015 metais komisija atliks tyrimą, kad surinktų informaciją apie konkrečias supaprastinimo priemonės, kurias bus įdėgusios valstybės narės sanglaudos srityje. Mes taip pat pateiksime ataskaitą apie supaprastinimą 14-15 metais. Tai bus padaryta iki šių metų pabaigos. Mes seksime, kaip įgyvendinamas supaprastinimo sistema kiekvienoje politikos srityje ir noriu akcentuoti, kad mums ir toliau kelia susirūpinimą e, tai, kad pradedame tarsi viską paprastai, o paskui viską sukomplikuojame ir reikia e, taikyti supaprastinimo rezultatų suvestinę arba lentelę, kad užtikrintume, jog supaprastinimo priemonės išliks tokios, e, kokios buvo ir pradžioje. Ir kad mes atsisakysime papildomų kažkokių priemonių, mes turime stebėtinos koordinavimo e, elementus įdėkti 16 metų pabaigoje e, būsimą tarpinę tarp, daugiametės finansinės programos peržiūrą. Mes, e, mano nuomonė, dabar sutarėme ir su jūsų komiteto nariais, bent jau girdėjau taip iš jūsų daug kartų, kad supaprastintų sąnaudų galimybės garbanizavimo e, taisyklės tarp skirtingų fondų yra mūsų tikslas tam, kad sumažintume administracinę naštą naudos gavėjams ir klaidų lygį. Manau, kad mes sutarėme dėl šių dalykų ir žengėme į priekį kartu. O baigdama norėčiau pristatyti dar vieną temą. Žinau, kad jūs apie tai kalbėsite e, visą laiką per mūsų kadenciją. Tai yra e, rezultatais, į rezultatus orientuota veikla. Norėčiau jūsų komitetą patikinti, kad nuo to karto, kai paskutinį kartą su jumis kalbėjau, mes jau įkūrėme darbo grupę E, kurioje yra komisijos nariai atsakingi už daug išlaidų reikalaujančias sritis. Ir mes e, žiūrime pirmiausia į rezultatus, naudodami biudžeto lėšas. Labai aiškiai, pragmatiškai yra parengta darbo programa. Mes tris kart per metus susitiksime, labai aiškiai kalbėsime apie temas, kitą kartą uh, diskutuosime apie supaprastinimą. Uh, ir toje komisijos narių grupėje mes sutelksime temas ir žiūrėsime į veiklos rezultatus, stebėseną ir sieksime, kad būtų sukurti profesionalų tinklai, kad būtų galima tą veiklą atlikti sistemiškai ir nuosekliai. Mes norime kad rezultatas atitiktų prioritetus, pagerinti poveikį biudžeto lėšų, taip pat e, prieinamumą padidinti, sumažinti administracinę naštą, rezultatus pristatyti piliečiams, mokesčių mokėtams ir tą daryti kur kas aiškiau ir tiksliau. Taip pat labai tikiuosi, kad mes e, kartu įkursime tarp institucinę darbo grupę dėl veiklos rezultatų. Lauksiu parlamento įsitraukimo į šią veiklą. Žinome, kad naujosios kartos programuose daugiau e, dėmesio e, skirta veikėjams, mes tam tikrą rezervą už e, veiklo, veiklos rezultatų esame įkūrę, įsteigę ir žiūrėsime į kokybiškesnį priemonių įgyvendimą, veiklos rezultatų rezervas tik tai bus panaudotas pabaigoje. Ir klausimas dabar, kaip kalbėti plačiau apie rezultatus, gerą veiklą, o nelaukti projektų pabaigos. Mano nuomonė, komisijoje mes e, turime plėtoti kultūrą orientuotą į rezultatus ir tai turi būti kasdieninio mūsų darbo dalis, visų mūsų. E, tuo ir apsiribosiu, kad galėčiau vėliau atsakyti į jūsų klausimus. Ir dar pasakysiu, kad nuo to, kai pradėjo eiti šias pareigas, e, su parlamentu, su jūsų komitetu sekėsi mums dirbti labai gerai ir norėčiau jums padėkoti. Labai ačiū, gerbiama komisarė. Aš Asmeniškai norėčiau padėkoti už malonus žodžius apie pranešimą. Aš manau, kad šis pranešimas tarsi sustiprina komisijos poziciją ir jūs galite įti tarybą turėdami Europos parlamento palaikymą. Aš esu tikra, kad didžioji šio komiteto narių mano taip pat. Mes turime spręsti problemas ten, kurios ir iš tikrųjų yra. Mes neturėtumėm e, primesti visiems kažkokių papildomų taisyklių, jeigu tik tais e, keletas asmenų taisyklių nesilaiko. Aš manau, kad e, tikrai jūsų poziciją turėtų sustiprinti šis pranešimas ir jeigu jums teks vykti tarybą, tai jūs žinosite, kad turite sąjungininkę. Na, Dar norėčiau pridurti štai ką. Labai svarbus yra sanglaudos fondas. E, kaip matome, žemės ūkio e, srityje e, pasitaiko tikrai nemažai klaidų. Mes jau ėmėmės priemonių klaidoms ištaisyti, žinome, kad darbas dar nėra baigtas, Ir aš su didžiuliu nekantrumu e, laukiu e, generalinio žemės ūkio direktorato naujos e, ataskaitos apie pastarųjų metų veiklą. Kalbant apie auditorumų ir komisijos pastebėtų klaidų lygį, tai jisai skiriasi. Dar nemažai reikia padirbėti ir jeigu aš teisingai suprantu ir busimi pranešėjai renksantis kitus pranešimus apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, dar grįž prie šių klausimų. Labai svarbu, kad būtų rengiami ir tinkami apmokymai. Nereikia vien tik tais kritikuoti valstybių narių, reikia ir apmokymų tam, kad valstybės narės galėtų geriau gyventinti ES nustatytas taisyklės. Dabar dėl sankcijų. Aš manau, kad jos reikalingos, kaip ir anksčiau. Svarbas yra ir korekcinės priemonės. Jos turėtų būti taikomas ir ateityje. turėtumėm užtikrinti, kad sistemos e, veiktų tinkamai. Nereikėtų vien tik užkamšyti spragų. Jūs kalbėjote ir apie paprastintas sistemas, tai tikrai e, įdomios pastabos. Jūs taip pat paminėjote ir viešųjų konkursų e, direktyvą, e, valstybės pagalbos aspektus. Man šie dalykai nėra labai aiškus, na bet jeigu sakote, kad jis svarbu, tai taip. Dėl supaprastinimo. Aš manau, kad pats didžiausias supaprastinimas būtų, jeigu būtų sukurtos tam tikros taisyklės, tam tikra taisyklių knyga. Tai tikrai e, labai prisidėtų prie e, padėties supaprastinimo. E, ūkininkai turėtų turėti tokią taisyklių knygą. Aišku, reikėtų numatyti ir tam tikras išimtis. Svarbu, kad e, dabartinėse taisyklėse nebeliktų tarpusavio prieštaravimų. Tai irgi padėtų valstybėms narėms išvengti nemažai problemų. Aš esu tikra, kad komisija ir toliau e, dirbs su šiais klausimais. Mums yra svarbus EMG klausimas, mes čia norėtumėm iš komisijos išgirsti naujesnės informacijos dėl e, žmogiškųjų išteklių. Mums irgi norėtųsi išgirsti keletą faktų arba skaičių. Pavyzdžiui, dėl žmogiškųjų išteklių. Mūsų komitetas čia yra pasiekęs nemažos pažangos Mes pasiekėme pažangos dėl to, kad dabar geriau tvarkomi mokesčių mokėtojų pinigai. Aš e, dar kartą noriu padėkoti Jums ir kitiems kolegoms iš komisijos už visą darbą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Jūs suteikėte mums tikrai labai svarbios informacijos. Ir aš e, audito rūmams norėčiau pasakyti, kad tikrai mums e, jūsų darbas labai reikalingas ir jį labai vertiname. E, kolega Savarma, Sarvama paprašė žodžio, paskui kolegė Ajala Sander, prašom. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti ir aš komisariai už tai, kad jie mums atnešė gerų naujienų. Tiesą sakant, man patiko viskas, ką išgirdau. Nenorėčiau švaistyti laiko. Ir dėl to iš karto pabandysiu Jums pateikti klausimą. Jūs kalbėjote apie pasidalyjamą įvaldymą. Mes taip pat dažnai kalbame ir apie tai, kad valstybės narės turi teikti duomenis dėl tų priemonių, kuriamis mes dabar jau galime naudotis. Jūs sakėte, kad e, reikėtų užtikrinti geresnius mokymus, vienodai teikti informaciją ir taip toliau. Taip pat kalbėti ir apie seminarų organizavimą. Visą tai yra tikrai reikalinga, dėl to nekyla jokių abejonių. Bet man pats svarbiausias dalykas atrodo štai koks. Ir beje, tikrai norėčiau, kad jūs pasidalintumėte savo pamastymais. Man atrodo, kad svarbiausia, kad būtų užtikrinta tinkama prieiga prie informacijos ir audito rūmose. Aš dar norėčiau pastirauti, ką komisija ketina daryti, kad e, informacija būtų skaidresnė ir kad ją būtų galima lengviau gauti. Čia, manau, reikėtų, kad valstybės narys bendradarbiautų su auditorumais. Man atrodo, kad auditorumai tarsi laukia, kol kažkas atsitiks. Ir jūs taip pat laukiate, kol kažkas atsitiks. Uh, Taigi įdomu, kieno rankose yra kamuolys. Sí, gracias. En primer lugar, excusarme por, por el retraso. Ačiū. Pirmininkė, atleiskite, kad pavėlavau į posėdį, šiek tiek pasikeitė mano pačios šios dienos darbo atvarkė. Aš norėčiau padėkoti e, komisariai Georgievai už tai, kad ji pas mus e, šiandien atvyko. E, Dabar svarstama pranešimą, mes svarstame ryte, dėl jo balsavome. Aš pati dar bandau suprasti, e, kokios naudos atnešė šiandien ryte įvykęs balsavimas. Bet kokiu atveju dėkoju už patiktus pasiūlymus, man jie atrodo labai įdomus. Manau, kad ateityje gausime ir dar smulkesnės informacijos. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų, papildysiu ponios Greslę pasisakymą. Europos audito rūmai jau gyvendino keletą reformų, bet vis dėlto vis dėlto dar yra atsliekama nuo laikmečio. Yra teikiama informacija valstybėms narėms, įmonėms, E, piliečiams. Ir e, ta informacija nėra džiuginanti, kalbam apie sankcijas, piliečiai tarsi sudaro tokią nuomonę, kad iš Briuselio e, sklinda tik blogos žinios ir kad Briuselis tik tai taiko sankcijas. Aš manau, kad tai yra pasenusi pedagogika. Aš manau, kad svarbu yra rodyti gerą pavyzdį. Ir taip pat reikėtų uh, suteikti valstybėms norėms paskatų, teigiamų paskatų. Tai aš norėčiau pastirauti, kokias priemonės jūs esate numatę, galbūt tai yra korekcinės priemonės. Ir dar noriu pastirauti, kaip jūs ketinate skatinti valstybės narės, juk negalima visą laiką vien tik tais mojuoti botagu. Reikia ir kažkokios tai e, teigiamos e, informacijos, kad štai, pavyzdžiui, gyvendinami e, geri projektai, kad yra bendradarbiaujama su Europos komisija, kad ne visas žinios yra prastos, kad yra ir teigiamų naujienų. Mes jau balsavome dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kai kurie e, dalykai man e, e, tikrai kelia susirūpinimą. Situacija buvo tikrai sudėtinga. Pane Greslė, E, paaiškino, kokių problemų kilo įgyvendinant e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. E, Olaf irgi pradėjo tam tikrus tyrimus dėl sukčiavimų. Aš manau, kad Šiandien svarbu užtikrinti, kad būtų teikiama, e, ne vien tik būtų teikiama humanitarnė pagalba vakarų Sahara, bet kad ji ir pasiektų savo tikslus. Svarbu, kad ta humanitarinė pagalba pasiektų tuos, kam tos pagalbos iš tikrųjų reikia. Ir kai aš prisimenu, koks balsavimas vyko e, e, šį rytą, ir beje tas balsavimas dar vyks per plenarinę sesiją, tai turiu pasakyti, kad europinių lygmenių tikrai būtų galima daugiau padaryti. Aš norėčiau, kad jūs aiškiai išsakytumėte, kokia yra Europos komisijos pozicija tokioje srityje kaip humanitarinė pagalba. Ar jūs įgyvendinote visas OLAF rekomendacijas? Ar jūs išsprendėte visas problemas susijusias su humanitarinė pagalba? Aš suprantu, kad e, tai yra sudėtingas rytis, bet piliečiams tai irgi yra svarbu. Aš norėčiau, kad šis klausimas būtų išsiaiškintas prieš pranešimui patenkant į plenarinę sesiją. Humanitarinė pagalba yra tikrai labai svarbi e, piliečiams. Ir iš tikrųjų vakarų Saharos regione yra daug žmonių, kurie labai kenčia, kurie laukia humanitarnės pagalbos. Ir jiems reikėtų teikti nuolatinę pagalbą. Tikiuosi, kad pavasarį bus primti tinkami sprendimai. Europos parlamentas tikisi, kad e, pačios didžiausios problemos bus išspręstos artimiausių metų. Taip pat yra ir kitų mums aktualių klausimų, tai yra PPO, o taip pat ir e, susitarimai e, su Balkanais. Taip pat noriu pasakyti, kad e, mes žinome, kad kai kuri informacija nutekėjo, aš ir pati tą nutekintą informaciją gavau. Taigi mane domintų, kaip bus sprendžiamos problemos susijusios su PPO organizacija. Taip pat norėčiau pasiterauti arba nustatytą sukčiavimo atveju ir kitose sritise. Mes girdėjome, kad buvo įtarimų dėl neteisėtai atliktų mokėjimų. Ką Jūs manote apie tuos e, įtarimus? Dėl e, neteisėtai atliktų mokėjimų. Dar vienas klausimas man kyla ir beje tai susijęs su Olaf. Aš Suprantu, kad e, šiandieninė padėtis yra tikrai sudėtinga, apie tai kalbėjo ir pane Greslė. Aš manau, kad reikėtų e, sudaryti e, nevyriausybinėms organizacijoms skirtą kodeksą ir ten reikėtų nurodyti, kokiais standartais turėtų būti vadovaujamasi. Ten reikėtų traukti ir kitus įprastinius standartus. Olaf dabar turi tiek daug įtarimų, kad kai kuriams nevyriausybinėms organizacijoms buvo tiesiog nutrūkti mokėjimai. Toliau dėl plėtros paskutiniam minutę buvo pasiektas kompromisas Aš to kompromiso pati nemačiau, nedalyvavau jo ieškant. Įdomu būtų sužinoti, e, ką mano komisija apie pasiektą kompromisą. Gal jūs galite mums suteikti informacijos apie tai, kokio dydžio mokėjimai būtų reikalingi. Šiandien ryte Mes nebuvome labai lankstus dėl septintos e, pagrindų programos. E, mes prabalsavome dėl nulinės tolerancijos. Na, bet aš nežinau, ar Irane, ar Afganistane e, rizika tikrai yra tokia pati, kaip ir kokioje nors laboratorijoje. Aš manau, kad e, komisija turėtų e, pateikti sąrašą su e, įvairiose šalise kylančia rizika. Komisarė, jūs teisingai pasakėte, kad istorija tik prasideda ir kad jūs toliau dėsite pastangas siekdama apsaugoti ES interesus, kad būtų naudojamasi ištekliais kuo veiksmingiau. Iš tikrųjų, netenka abejoti, kad negalima apsiriboti bendrais dalykais, reikia tiesiog spręsti konkrečias problemas, jeigu tokios kyla. Ir kaip jūs sakėte, kad reikalinga tam tikra atitinkama bendradarbiavimo kultūra, bendradarbiavimo ir su valstybėmis narėmis kultūra. 38 šį rytą aptarto pranešimo straipsnis yra pakankamai apibendrinantis. Jame kalbama apie bendrą riziką susijusią su ES garantijų fondu ir taip pat mm, kaimo regionų kaimo plėtros fondu. Rumunija, Portugalija ir tos valstybės, kuriuose paklaidos procentas yra didžiausias. Ir be to pranešime nėra pasakyta, kur yra problemų ir kur jų nėra. 2013 metų metinėme e, Agri direktorato veiklos e, pranešime yra sakoma, kad rinkos priemonėms yra uh, E, Rumunija paklaida mažesnė negu, pavyzdžiui, Belgijoje ar kitose valstybėse. O kalbant apie tiesioginės išmokas, paklaida yra mažesnė negu 1 procentas, o pavyzdžiui, Bulgarijoje virš 5 procentų, pavyzdžiui, kaimo plėtroje yra pakankamai daug problemų ir jas reikia ypatingai akilai spręsti. Kita vertus, neleistina, kad uh, šitie trys sektoriai būtų sumetami į vieną kategoriją ir kad apskritai būtų mm, pirštų rodoma ir Bulgur, Bulgarija ir Rumunija, nors kai kuriais atvejais tos valstybės nėra tokios prasikaltusios. Todėl reikėtų labai aktyviai bendradarbiauti valstybėms narėms ir komisijai ir šitas bendradarbiavimas tiesiog yra e, nusumiamas į šalį, taip formuluojant nuostatas e, teiginius pranešime. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs e, bendradarbiausite su e, komiteto pirmininku ir kad tos problemos nesitęstų toliau. Dabar aš turiu įsikišti, kadangi jūs nesat kalta už tai, ką aš parašiau. Šitoje pastraipoje aš rėmiausi audito rūmų statistiką ir pateikiau priedą prie metinės ataskaitos. Ta ataskaita buvo pateikta už 7-13 metų laikotarpį ir ten yra pateikta lentelė su statistiniais duomenėmis. Aš nurodysiu jums konkretų puslapį, kad jūs žinotumėte, iš kur aš paėmiau šituos duomenis. Ir kad jūs gautumėte, žinoma, pats papildomos informacijos. Wogan. Uh, uh, Dėkuoju. Aš kaip ir kolegė atsiprašau, kad uh, pavėlau, nes atskridau iš Velso. Praeitą savaitę 63 procentai e, žmonių paremė narystę Europos Sąjungoje pagal apklausą. Norėjau pasakyti, kad ne visa jungtinė karalystė yra vienoda, balsas šiek tiek kitoks. Viena iš priežasčių, dėl kurių taip pozityviai žiūrime Europos Sąjungą, yra ta, kad gauname daug Europos Sąjungos lėšų per regionę, žemės ūkio politiką ir noriu manyti, kad mes gerai naudojame lėšas ir pasiekėme gerų rezultatų. Man įdomu jūsų pastabos apie geresnę stebėseną ir uh, buvo įdomu išgirsti, kad jūs įkūrėte specialią grupę, bet uh, kokios būtų detalės apie tos grupės veiklą, gal galėtumėte uh, konkrečiau dar pakalbėti apie ją, koks bus užduoties aprašymas jos, ko tikitės pasiekti ir koks yra e, darbų kalendorius. E, dabar prasidėjo naujas finansavimo laikotarpis, e, daug programų pradėtos įgyventinti, taigi bus labai sudėtinga ką nors pakeisti. Mums biudžeto kontrolės komitete apie tai visą laiką ką daug kalbame, labai svarbu deramas lėšų panaudojimas, bet reikia ir veiksmingai naudoti lėšas ir užtikrinti gerus rezultatus. E, daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi žodis komisijos nariai. Dėkoju. Ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo klausimo apie duomenis ir ką su jais darome ir kur yra kamolys, kieno pusėje. Mes savo ruoštų norime užtikrinti kokybiškas menės veiklos ataskaitas. Jos o, yra puikus informacijos šaltinis. Tikriausiai sutiksite su tuo, kad ataskaitų kokybė pagerėjo Mes e, sintezės ataskaitoje apie tai kalbame apibendrintai. Yra problemų dėl duomenų pusės, nes veikla yra labai įvairi, kalbos įvairios, naudos gavėjai, gyvendinantis partneriai yra labai skirtingi ir įvairūs. Egzistuoja skirtingi požiūriai į e, duomenų struktūrą organizavimą visą duomenų kaupimo ir pateikimo. Mes norime užsitikrinti švaresnį vaizdą apibrė, apibūdindami savo projektus. Aš supaprašintu, aišku, bet mes paprasčiausiai e, norime pasižiūrėti, ko, kaip išspręsti problemą, e, koks yra požiūris, kokia suma, kokie partneriai, kokie bus rezultatai. Būtent e, tą norėtume galėti pristatyti galiausiai. Bet nebūtų realu sakyti, kad dabar jau pasiekėme etapą, kai galimybė gauti duomenis, aš pasitaisysiu, sako viešinė, e, duomenys egzistuoja, jais galima pasinaudoti, bet visas organizavimas rodo, kad galima tos duomenys paimti, bet ne visiškai panaudoti. Ir mes, galvodami apie rezultatus, akcentuodami juos, e, norime užtikrinti geresnės galimybės. Taip pat e, informacijos sistema susijusi su klaidų lygiu. Daug jau pažangos pasiekta. Ir atsakydama į klausimą, kur yra uh, kamolys, žiūriu į auditorų atstovą poną Lazaro ir galiu pasakyti, kad mes e, uh, dalėmės tuo kamoliu abiejose pusėse aikštės jis yra. E, audito rūmai, jeigu aš galiu pasakyti, juda link komisijos viešųjų pirkimų, kryžminio paramos susijimo sityse, e, finansinių korekcijų sityje mums taip pat tai labai svarbu, o komisija savo ruoštų yra e, kur kas realištis ir realiau žiūri į klaidų lygį apie korekcijos galimybės valstybės įnaise mes siekiame tikslumo vadovaudamiesi auditorumų darbo rezultatais. Taip pat e, norime duomenų, kuriuos auditorumai galėtų panaudoti audito metu, struktūrizuota informacija turėtų būti geriau. Ir matome, kad metinės veiklos ataskaitos ir bendroji sintezės ataskaita uh, E, tampa vis naudingesnės šiame procese. Nežinau, ar ponas Lasaro e, man pritars, bent jau matau, kad jis neprieštarauja. Bet gal svarbiausias dalykas yra tas, kad mes kalbame vieni su kitais gerbėme vieni kitų įgaliojimus, bet kalbamės ir taip pat e, bedrame su valstybėmis narėmis ir norime, kad jos e, nuosekliau pateiktų duomenės. Ar pavyks viską padaryti greitai, e, turiu abejonių, nes duomenų šaltiniai yra labai įvairialypiai, tačiau žengėme tvirtai į priekį ir manau, kad mums tą ir reikia prisiminti dėl to, kas buvo pasakyta apie blogas žinias iš Briuselio, kai mes imamės veiksmų. Sutinku, kai projektas būtinas tam tikrai bendruomeniai negauna lėšų, kai jos sustabdomas. Taip, tai yra bloga žinia, tačiau aš taip pat manau, kad kai mes tą darome uh, teisingai, principingai, tai yra įspėjimas ir ateityje nebus panašių galbūt problemų. Man nepatinka tai, kad dėja lėšos, lėšų teikimas sustabdomas gana dažnai, bet valstybės narės gena savo sistemas ir tai yra uh, nauda jų pačių lėšoms. Aš galiu kalbėti apie e, šalį, kurią geriausiai pažįstu, kaip ir ponas Pirinskis, bet šalis sparčiau e, pereis prie elektroninių viešųjų pirkimų jau šiais metais. Ta ketinama įdėkti, tai yra puikia priemonė, nes ji yra atvira, skaidri ir kiekvienas pilietis gali uh, tapti auditoriumi, kontrolieriumi. Manau, kad e, reikia iš esmės pagalvoti, kokios sukaupiamo patirties įgyvendindami ES programas, plėtodami elektroninių pirkimų sistemą, e, elektroninių sąskaitų faktūrų sistemą ir elektroninės e, valdysenos e, sistemas apskritai reikia galvoti apie ne kažkokius pavienius veiksmus, bet taip pat žiūrėti, ar laikui bėgant jie e, užtikrina tobulesnę sistemą. Dėl e, Saharos pabėgėlių. Aš anksčiau dirbau kitoje srityje, dėl to žinau tą situaciją labai gerai ir trumpai galiu pasakyti, 2003 metais e, komisija gavo įspėjimą, kad pagalba yra nukreipiama ir Olafas ėmėsi tyrimo. Nuo pat pradžių, kai išgirdome apie teiginius dėl sukčiavimo, mes e, naudojamės Olafo išvadomis ir komisija gavusi jas ėmėsi labai rimtų prevencinių ir korekcinių priemonių dėl prevencinių dalykų. Nuo 2003 metų, net e, prieš pasirodant ataskaitai, mes sumažinome lėšas skiriamas, taip pat sugriežtinome priežiūrą e, tų organizacijų, per kurias teikiame pagalbą, sumažiname organizacijų apskritai skaičių. Mes labai atidžiai stebėjome logistikos grandinę ir pateiksiu Jums keletą pavyzdžių. Maistas iš Orano į Tildofą yra vežamas užplombuotose konteineriuose, kad jis nebūtų e, pavoktas. E, pristačius krovinius veikia E, partnerio organizacija ir taip pat labai dažnai echo darbuotojai, kad būtų užtikrinta, jog pagalba pasieks tuos, kuriem jis skirta. E, mes iš e, taip pat WFP atstovų paprašėme, kad jie dalyvautų skirstant maisto pagalbą. Jie taip pat atlieka atsitiktinius patikrinimus, vyksta į šeimas, kad būtų rasta tai E, žiūrima, ar tikrai pasiekė pagalba tos žmonės ir mes e, atsitiktinę atranką taikome. Taip pat stebima, ar maistas, e, kurį teikėme kaip pagalba, nėra pardavinėjamas. Ir anksčiau sakiau, kolegos labai sudėtingoje aplinkoje e, atlieka stebėsena. 36 auditai echo yra atlikti nuo 2003 metų įskaitant pagalbos e, auditus vietoje. Mes e, tą darome dėl esamo susirūpinimo Įmus pritaikius priemonės nebematome, kad būtų pagalba nukreipta, o 15 metais komisija numato 15 milijonų eurų ir mes tą darome dėl to, kad žmonės atitinkamoje pabėgėlių stovykloje, kur 80 procentų moterų ir vaikų neturi į ką daugiau kreiptis. Situacija humanitarnė yra baisi Mes ir toliau atidžiai seksime padėti, kad užtikrintume ir gal, jog galėsime jūsų komitetui ar mokesčių mokėtojams pasakyti, kad imtasi visų priemonių, kad apsaugotume mūsų teikiamą pagalbą aš e, girdėjau pareiškimus, jog komisija leidžia toliau sukčiauti šioje srityje. Tai yra neteisinga, nes komisija ir mūsų e, partneriai, kurie padeda gyventi E, mūsų priemonės veikia tam, kad užtikrintų, jog mes ir toliau galėtume tos 10 milijonų suteikti, kurie e, turi išgelbėti žmonių gyvybės. E, ING. Tai yra sudėtingas atvejis. Mes komisijos vardu nusintėme laišką, aš jį pasirašiau komiteto pirmininkui ir e, siekėme su teisės tarnybomis išsiaiškinti, ar nežinau, ar pirmininkė pasidalys šią informaciją, mes atlikome labai atidžią teisinę, mm, operacinę, faktinę analizę Olafo e, ataskaitos ir e, išvados bei veiksmai atsižvelgia tiek į Europos mokesčių mokėtojų interesus, tiek į e, naudos gavėjus. Tyrimas tęsiasi dėl atskirų asmenų, būsių komisijos darbuotojų. Kai bus jis baigtas, e, galėsime pakalbėti plačiau, dabar negaliu nieko sakyti, nes tyrimas tęsiasi e, Atrodo, kad Olafo ataskaita e, paplito toliau negu kad kompetentingos e, komisijos tarnybos apmaudu, nes tai yra konfidenciali ataskaita. Byla yra labai sudėtinga, dėl to prašyčiau jūsų labai atsargiai į viską žiūrėti. Galiu pasakyti, kad AMG tikrinama buvo porą kartų komisijos. Tai yra organizacija, kurią įsteigė Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras, jo tarnyba. Tai yra organizacija, E, kuriai netgi suteiktas diplomatinis imunitetas kai kurių valstybių. Taigi tai nėra labai paprasta byla. Geriausia būtų atsargiai į viską žiūrėti, kas yra būtina, bet mes suprantame reikalo rimtumą ir į jį žiūrime labai rimtai. Pono Pirinskio klausimas. Komisija labai aiškiai suvokia, kad nėra viskas tik juoda ir, arba balta, yra daug pilkų atspalvių valstybėse narėse. Ir komisija Mm, aiškiai nori vertinti, ką valstybės narės daro gerai, ką netaip gerai. Mūsų analizė yra faktinė ir e, pristatoma yra labai išsamei. Ataskaita, apie kurią kalbame, yra jūsų ataskaita, o iš komisijos pozicijų galime pasakyti, visuomet E, norime pateikti faktus tokius, kokie jie yra. Kai kuriuose šalise kai kurie rodikliai yra geresni negu kitose. Net ir senose valstybėse narėse keista, bet yra kartais problemų ir jeigu paimsime visas šalis, e, galime pasakyti, kad yra skirtumai veiklos Gaima pirmininkė žino mano požiūrį tai ir aš pasisakau už tai, kad žmonės būtų e, skatinami dirbti taip pat gerai kaip ir kiti, kitaip tariant, parodant gerus pavyzdžius. Jūs žinote, mano požiūrį tai visuomet man e, kyla susirūpinimas, kad pradedant badyti pirštais sukursime slėpinių kultūrą. Ir aš norėčiau uh, plėtoti pavy, keitimosi pavyzdžiais kultūrą, bet uh, ir, ir, ir uh, kai kas sako, kad žmonėms nepatinka, kai į juos badoma, rodoma pirštais, tai irgi juos paskatins keistis gali būti, kad taip, bet mes turime dirbti e, žmonių labui ir mokesčių mokėtojų labui ir daryti tą kaip galima greičiau. Geriau atsiprašau. Dėl Velso. Malonu, kai išgirstame pozityvių dalykų, pavyzdžiui, paramą Europos Sąjungai Nemanau, kad tai yra todėl, kad Velsas gauna daug ES lėšų. Platesnė priežastis yra ta, kad ES yra labai naudinga visiems ir mes turime daryti viską, kad taip ir būtų. Atsiprašau. nebe buvau tikra, kad atsakiau jūsų klausimą. Jis klausė apie mūsų grupę, tikslus ir kalendorių. Komisijos narių grupėje yra visi komisijos nariai atsakingi už e, tas sėtis, kuriuose naudojama daugiausias lėšų, taip pat vicepirmininkai atsakingi už koordinavimą. Įskaitant pirmąjį vicepirmininką Timmermans, nes jis atsako už vidaus auditą. Mes skaitiname dirbti visą mūsų kadenciją, taigi nuolatinė toji grupė bus e, penkios mūsų darbo kryptys, bent jau ketiname pagal jas dirbti veiksmingumas, supaprastinimas, jų sustiprinimas e, finansinėje srityje, biudžeto procedūra, taupumas, taupus kontrolės išnaudojimas, e, patikinimų deklaracijos, duomenų bazės E, palygintinų duomenų užtikrinimas ir galiausiai bendravimas su piliečiais ir suinteresuotais subjektais. E, Jau galima ir valstybės narės įtraukti į tai. Mes turime ganėtinai aiškų darbo planą, esame struktūrizavę jį pagal metus, suplanavome pirmuosius pusantrų metų, o paskui planuosime toliau, bėgant laikui. E, plačia prasme, mūsų siekis yra e, padėti pakeisti kultūrą nuo lėšų leidimo, naudojimo į lūkesčius, ką gausime iš tų pinigų. E, pasikeitė laikas nuo tų gerbo laikų, kai turėjome tiek pinigų, kad sunkiai galėjome juos panaudoti. Dabar biudžetas yra labiau suvaržytas ir poreikiai nepaprastai e, išaugo, įskaitant tikriausiai Velsą. Ir mes turime akcentuoti labai aiškių prioritetų apibrėžimą, pirmiausiai negatyvius prioritetus paminėti ir paskui pasižiūrėti, kad mūsų finansiniai ir žmogiškiai ištekliai atitiks tos e, mūsų pozityvius prioritetus ir užtikrins rezultatus. Toks yra komisijos numatytas darbas. Tarp institucinė e, darbo grupė dėl veiklos rezultatų turėtų padėti mums užtikrinti įvairialypę perspektyvą įtraukiant auditorumus, e, komisiją, parlamentą ir tarybą. Ir mes paspartinsime tą tendenciją veiklos rezultatų ir dirbsite taip pat komisijoje ir su valstybėmis narėmis. Darbai tęsiasi. Matote veidus komisijos narių, kurie dalyvauja. Galis, galiu paminėti trumpai, kas ten yra, bet dar pasakysiu, kad mūsų tikslas, kas turėjo būti mano pareigos. Pareigos tų, kurie atsakingi už ES lėšų naudojimą ar valdymą, dabar tai taps visų tų žmonių bendrų darbų pareigomis. Mes norime įtraukti visus tuos komisijos narius, kurie susiję su veiksmingumu, kokybė ir rezultatais, naudojant ES lėšas. Ir aš e, mielai jums pristatysiu daugiau mūsų darbo detalių. Pirmoji konferencija vyks 22 rugsėjo apie biudžetą ir rezultatus ir parlamento atstovai tikrai bus pakviesti. Ačiū komisarai. Aš taip pat norėčiau patikslinti, kad tuos sankcijos, kurias paminėjo kolega Jala Sender, tas botagas sudaro nedaugiau kaip 3 procentus biudžeto, netgi mažiau. Taigi čia yra nebotagas, o batagėlis. Ir aš pageidaučiau, kad valstybės narės ir toliau laikytųsi teisės aktų, nepažeidinėtų jų, o jeigu taip atsitiktų, tai mes turėtume to netoleruoti, kaip tai darėme pastaraisiais metais. Reikėtų prisiminti ir Europos bendryjų uh, pirmtakus, steigėjus, jie tikrai neturėjo teisės pažeidimo omenyje, kai kūrė Europos bendrijas. Taigi tai yra mūsų bendras reikalas ir reikia suvokti šitų teisės pažeidimų pasiekmes. Labai gerai būtų, kad tų pažeidimų procentas būtų mažesnis, o ne to Mm, e, pažeidimų lygio viršuje. Taigi reikėtų. Ähm, <laughs> Taigi aš e, dėkoju Jums ir tikiuosi susitikimo su Jumis balandžio mėnesį, kai mes kalbėsime apie E, kitus dalykus, susitiksime su kitais kolegomis. Taigi, ačiū Jums už dalyvavimą, o mes pratesime savo darbą ir kalbėsime apie būsimąją žemės ūkio bendrąją politiką ir apie ES finansų interesų apsaugą. Galbūt paprašysime, kad svečiai ateitų į priekį pas mus į prezidiumą.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 Ja, wir, verfahren, wir fahren weiter in der Tagesordnung. Tęsėme darbą. Petri Sarvama parengė pranešimą savo iniciatyvą. Aš norėčiau pasveikinti komisarą Hogan, taip pat e, Kersti Kaljulait, Lenucci ir Erola, taip pat ūkininką iš ūkininkų asociacijos, asociacijų federacijos. Taigi, kolega. Hogan. Ačiū labai trubai, nekalbėsiu labai išsamei, kadangi laiko yra nedaug. Aš tiesiog norėčiau pasveikinti komisarą Hauganą ir kitus svečius, kurie yra labai svarbus mums. Aš manyčiau, kad mes visi kartu turėtume siekti geresnės žemės ūkio politikos e, kontrolės sistemos ir tiesiog turėtume siekti tų tikslų, kurių mes visi siekime. Tai yra, kad žemės ūkio politika būtų paprasta, veiksminga ir kad būtų įgyvendamos aiškios, paprastos ir veiksmingos kontrolės dėl to, kaip yra išleidžiami ES mokėtojų pinigai. 7 procentus mes išleidžiame žemės ūkio e, programų kontrolės e, reikmėm visų biudžeto lišų. Dėkuoju. Komisarė, džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus ir iš karto suteikime jums žodį. Dėkuoju pirmininkė, pranešėjau, ponė Savarma, gerbiami komiteto nariai, audito rūmų atstovai. Labai malonu vėl lankytis pas Jūs, pakalbėti apie pono Savarmos e, pranešimą e, žemės ūkio kontrolę, rezultatais e, grindžiama. Dėkuoju Jums už galimybę pasikalbėti su Jumis šiandieną, kol dar rengiamas yra pranešimas. Aš šiandien Žemės ūkio komitete lankiausi, kalbėjau apie bendrosios Žemės ūkio politikos supaprastinimą ir kolegoms keletą kartų esu sakęs, kaip griežtai kontrolės klausimais užsijima šis komitetas. Ir šiandien noriu dar pakartoti. Aš e, E, noriu pasakyti, kad e, galite pasikalbėti su Žemės ūkio komiteto atstovais ir išgirsti iš jų, kad aš tikrai visiems e, sakau tuos pačius dalykus. Nes ir Žemės ūkio komitetas, ir jūs siekėte tų pačių rezultatų geros, veiksmingos žemės ūkio politikos sistemos ir geros kontrolės, kad nebūtų išleidžiama jai penelik daug lėšų. Žinote, kad e, šiais metais e, pradedame gyvendinti iš esmės pakeista žemės ūkio politikos reforma ir tai reiškia naujas taisyklės administracijos atstovams, ūkininkams ir griniesiems naudos gavėjams. E, valstybės narės nebuvo paliktos likimo valiai gyvendamas naujasias taisyklės komisija, teikia joms gairias, atsako į klausimus Taip pat vykstama į vietą, kalbama su jomis, įgyvendinančiomis struktūromis ir mes turime specialiai sukurtą skyrių Žemės ūkio direktorate, kuris tikrai turi daug darbo. Bet aš žinau, kad sakoma, jog bendroji žemės ūkio politika labai stėtinga ir labai daug biurokratijos išliko. Bet valstybės narės nepasinaudoja visomis numatytomis supaprastinimo priemonėmis e, pagal reformuotą žemės ūkio politiką ir dėl to tampa labai sunku valdyti ir kontroliuoti priemonės. Supaprastinimas yra šių metų uh, politikos uždavinys. Uh, prašau, kad visos tarnybos įvertintų visus teisės aktus, taip pat komiteto nariai, kiti suinteresuoti subjektai turėtų uh, pasiūlyti, kaip toliau supaprastinti taisyklės jau gavome nuomonių iš valstybių narių, parengsime konkrečius pasiūlymus dėl e, supaprastinimo ir subsidiarumo iniciatyvų, tą padarysime vėliau šiais metais. Trys svarbiausi principai mums aktualūs e, pirmiausia, pagrindiniai politiniai sprendimai 13 metų reformoje turi būti gyvendinti. Toliau prioritetas turi būti skirtas toms sritims, kurios e, aktualiausios ūkininkams ir kitiems naudos gavėjams. E, trečias dalykas e, - neturėtų supaprastinimo reikalavimai susilpninti deramo finansų valdymo. Mes, e, pirmininkė, kalbame apie supaprastinimą dėl to, dėl to, kad manome, kad supaprastinus taisyklės galima supaprastinti ir kontrolę. Taip pat sušvelnimas kontrolės, e, mažiau patikrinimų gali e, reikšti tik tai, kad bus daugiau klaidų naudojant ES lėšas. Dėl to akcentuojami du dalykai. Bent vienas auditas ir patikrinimų organizavimas. Bendras arba vienas auditas e, gali būti naudingas. Nuo šių metų sertifikavimo institucijos valstybėse narėse turi pateikti nuomonę apie teisėtumą ir reguliarumą išmokų naudos gavėjams, kad būtų galima e, patikinimų deklaraciją sustiprinti ir mokėjimų agentūros e, turi atlikti kontrolę, tai turi atsispindėti tose e, pareiškimuose valstybių narių. E, pirmuosius rezultatus pamatysime tik 16 metais tos naujos sistemos ir reikia kalbėti tvirai, daug ką reikės mums dar išmokti, pakeisti tiek komisijai, tiek nacionalinėms struktūroms, bet e, taip pat tikiuosi, kad auditorumai mums e, padės svariai e, audituodami reformuotą žemės ūkio politiką. Dėl patikrinimo organizavimo noriu pasakyti, kad uh, jau e, daug kas padaryti. Iš šimto tūkstančių elementų 80 procentų yra susiję su rizika. Mes turime e, atsitiktinę atranką taikyti atlikdami patikrinimus, bet kitaip nevertinsime klaidų lygio ir neužtikrinsime teisingo legalaus lėšų panaudojimo. Tie, kas atsakingi už patikrą, turi tą daryti kaip galima veiksmingiau. Naujos taisyklės numato galimybę derinti įvairias patikras ir kaip galima mažesnę taikyti administracinę naštą ūkininkams. Tinkamumo sąlygas galima patikrinti tam tikru konkrečiu laiku, kad nereikėtų ūkių lankyti daugiau kaip kartą per metus ir taip pat reikėtų tiek trukmę, tiek dažnį tokių apsilankimų mažinti. E, reikia taikyti įvairias e, paskatas ir tai sumažins bendrai išlaidas skirtas kontroliai. Mes e, padėsime valstybėms narėms įgyvendinti kontrolės taisyklės, bet turime siekti, kad tikrai tų taisyklių bus laikomasi ir deramai bus naudojamos mokesčių mokėtų lėšos. Pereinamosios priemonės e, taikomas, pavyzdžiui, žalinimo priemonėms. Tai reiškia, kad per pirmus dviejus metus ūkininkai, kurie nesilaiko žalinimo reikalavimų, neturės mokėti baudų. Bet mes, mes valstybės narėms taip pat siūlome ir meduolį mažinti e, patikrimus vietoje, bet taip pat užtikrinti, kad kontrolės sistema veiks gerai ir klaidų lygis bus žemas. Dėl žalinimo tai yra naujas elementas, kuris yra įvestas žemės ūkio politika ir tai e, dažniausiai siema su supaprastinimu. Aš e, per diskusijas e, girdžiu dažnai tą dalyką Minint, noriu pasakyti, kad žalimo priemonės neįdėktos tam, kad mes persekiotume e, žemdirbius, ūkininkus. Mes siekėme išspręsti problemas susijusias su klimato kaita, biogarovės e, pradimu ar norėdami užtikrinti geresnę vandens ir dirvos kokybę. Mes tomis priemonėmis norime sukurti geresnės pozicijas ūkininkams, taip pat atsižvelgti į aplinkosaus reikalavimus. Ir mes norime taip pat, kad biurokratinė našta būtų minimali. Apie tai norime kalbėti tiek su ūkininkais, tiek su politikais. Tai yra pagrindinės mano mintis ir aš dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū, buvo tikrai be galo įdomus pasisakymas. Ko gero, e, iš tikrųjų, kaip jūs sakote, e, veiksmų dar tik buvo pradėta imtis. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, gerbiami svečiai. Aš labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti e, šiame e, klausime, e, kur kalbam apie tai, kaip galima būtų žemės ūkio mokėjimų sistemą paversti veiksmingesnę. Taip pat malonu, kad dabar galime padiskutuoti ir apie veiksmingesnę kontrolės sistemą. Visų pirma, kokios yra dabar spragos dabartinėje e, BŽUP kontrolės sistemoje? Aš apie tai pakalbėsiu, bet prieš tai norėčiau grįžti e, šiek tiek atgal. Ir pakalbėti apskritai apie pagalbos sistemų kūrimą. Kai kuriama pagalbos sistema, visų pirma, reikia pakalbėti, reikia turėti omeny tai, ar tikslai yra praktikoje įgyvendinami, ar politiniai tikslai nėra pernelik sudėtingi, e, kai kada neįmanoma patikrinti atitikties, e, nepatiriant pernelik didelių kaštų, tuomet politika būna nesėkminga. Taip pat ne visą laiką uh, teisės aktai yra tinkami, tinkamai įgyventinami. Taip pat e, ne visada yra tinkamos sankcijos, nesilaikoma atitikties. Visiš, pastaraisiais e, atve, metais e, dabar buvo žemės ūkio srityje daugiausiai išmokama metinė parama ūkininkams. E, ūkininkai turėdavo pateikti informaciją, e, pažiūrėjau, apie laikomų gyvulių skaičių tam, kad gautų pagalbą. Yra naudojama integruota apskaitos ir e, kontrolės sistema. Reikalinga tokia sistema, kuri padėtų išspręsti kylančius iššūkius ir dėl to buvo numatyti papildomi reikalavimai Pateiksiu pavyzdį, tai yra kryžminės e, paramos susijimas. Tiesioginės e, pagalbos e, gavėjai turi atitikti kryžminės pagalbos reikalavimus, jeigu jie nori gauti visą paramą. Šių kriterijų taikomas, šie kriterijai apima ir aplinkos apsaugą, gyvūnų gerovę, geras aplinkos ir žemės ūkio sąlygas. Tų kriterijų yra tikrai labai daug ir administracijai, o taip pat ir ūkininkams bei e, nacionaliniams kontrolės institucijams kyla daug iššūkių. E, įgyvendinant naują BŽP reformą, patraukta ir daugiau kriterijų, pavyzdžiui, žalinimas. Ir tai reiškia, kad kontrolė tapo dar sudėtingesnė ir brangesnė. Pavyzdžiui, vienas iš reikalavimų yra ta, kad e, pavyzdžiui kontrolės institucijų darbuotojai turi keletą e, kartų per metus atlikti kontrolę dėl to, kaip yra įgyvendinamas žalinimo priemonės. Ne visą laiką tų žalinimo priemonių taikymas yra aiškiai matomas, bet dėl to padidėja kontrolės kaštai iki tokio e, lygio, kad ta, parama, ta kontrolė sistema ne, tampa nebeveiksminga. Dabar apie kaimo plėtrą. Čia palaipsniui buvo dėgiamos vis naujos priemonės ir taisyklės ir dėl to yra iš tikrųjų labai daug taisyklių ir tikslų ir galų gale ne visiškai aišku, kuo tais tikslais bandoma pasiekti europinių lygmenių. Ir dėl to, tokio didelio reikalavimų skaičiaus atsirado ir labai daug klaidų. Ir iki šiol nepavyko klaidų lygio sumažinti iki primtino lygio. E, ką reikėtų daryti tam, kad BŽUP kontrolės sistema taptų veiksminga? E, auditorumai pateikė savo nuomonę 6-2010 e, ir ten kalbama apie tai, ką reikėtų daryti, kad būtų užtikrinta atitiktis. Pavyzdžiui, reikėtų supaprastinti pagalbos teikimo taisyklės, sugriežtinti kontrolę, e, toleruoti daugiau netitikties atveju, arba jeigu reikia, galima būtų nutraukti ir veiklą. Auditorumai nurodė, kad dabartinė BŽP kontrolės sistema nėra veiksminga, nereikia dar daugiau kontrolės, reikia geresnės, geresnės kontrolės ir dėl to gali sumažėti ir kontrolės kaštai. Leiskite plačiau pasisakyti šiuo klausimu. Pagal BŽP reglamentą jau dabar galima e, pakeisti vietinius e, patikrinimus e, bendra peržvalga, apžvalga, jeigu bendras klaidų lygis neviršyje 2 procentų. Administracinės kontrolės sistema šiuo metu dar netaikoma visų pajėgumu. Pavyzdžiui, daugeliu atveju uh, E, nėra naudojama e, žemės klipų identifikavimo sistema LIPIS. Yra apsiribojama tik tais kai kuriais elementais ir e, žemės ūkio mokėjimo agentūros ne visą laiką atkreipia dėmesį į tas paraiškas dėl pagalbos, kurios kelia riziką. Aišku, yra ir kitų galimybių. vietoj dabartinės kontrolės sistemos e, e, gerinimo mes galime pagalvoti ir apie tai, kaip būtų galima keisti visą sistemą. E, dabar yra labai ilgas kryžminės pagalbos sus, susijimo kriterijų sąrašas, tą sąrašą būtų galima strumpinti. Taip pat reikėtų taisyklių, kaip standartai turėtų būti taikomi praktikoje. Uh, Per pastarosius metus komisija jau pareiškia, kad ji norėtų atsisakyti dabartinės uh, uh, vadinamosios input-based sistemos. Yra keletas galimybių, kaip būtų galima uh, e, išmoką susijęti su rezultatais, output. Ir e, gyvendinant 20 metų strategiją galima būtų imtis ir papildomų priemonių, pavyzdžiui, įmokėti fiksuoto dydžio sistem, e, išmokas tam tikrose regionuose. Vis dėlto galbūt ne visos valstybės narės e, nori imtis prisimti riziką ir perėti nuo sąskaitomis pagristos sistemos prie rezultatais pagristos sistemos. Kalbant apie žemės ūkio sritį, aš manau, kad rezultatais pagrista valdymo sistema galėtų būti e, e, veiksmingai gyvendinta, kalbant apie investicijas. Pagalba turėtų būti sutelkta tik e, tam tikrose svarbiausiose sritise. Reikėtų taikyti ir toliau kai kurias veiksmingas priemonės, pavyzdžiui, pagalba jauniesiems ūkininkams. Jeigu būtų nustatyti paprastesni reikalavimai, būtų lengviau patikrinti, ar viskas vyksta teisingai. Taip pat reikėtų e, pagalvoti apie tai, kokiu rezultatu mes norėtumėm. Ir galbūt reikėtų numatyti iš tikrųjų mažiau e, rezultatų ir tikslų. Galbūt reikėtų mokėti fiksuoto dydžio e, išmokas, vykdant tam tikrus projektus tam tikrose regionuose, pavyzdžiui, yra naudojamos lėšos iš socialinio fondo. Dėl e, pirmo ramščio išmokų ir tai čia reikėtų vadovautis ir um, kryžminės pagalbos susėjimo priemonė ir žalinimo priemonė, bet visų pirma reikėtų pagalvoti apie tai, kokį poveikį mes norėtumėm pasiekti vietinių lygmenių. Na ir galbūt. Uh, su tokiu požiūriu reikėtų sėti išmokas, o ne su kryžminės pagalbos susijimo standartais. Gerbiami komiteto nariai, komisarė, aš manau, kad dabar atėjo e, pats laikas pagalvoti apie tai, kaip būtų galima pagerinti BŽUP valdymo sistemą. Aš manau, kad mes e, e, turime pakankamai laiko iki naujos BŽP reformos tam, kad galėtumėm padiskutuoti su ūkininkais ir kitomis susijomis pusėmis apie e, BŽP keitimą. Ir Europos parlamentas turėtų dalyvauti, kuriant taisyklės dėl biudžeto panaudojimo. Ir mums vis dėlto tenka atsakomybė dėl primamų sprendimų ir jų galimų uh, pasiekmių. Auditorumai ir toliau jums teiks visą informaciją apie, biudžet, ar, apie tai, ar biudžeto lėšos yra panaudojamos pagal ES taisyklės ir tikslus. Ir be abejo, mūsų darbas taptų žymiai paprastesnis, jeigu taisyklė, taisyklės taptų paprastesnės ir jeigu tikslai būtų paprasčiau apibriežti. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Many thanks, Mrs. Sayulite. I see the Pandora. Ačiū, ponia Kaliulait. Linučiai, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems e, e, diskusijoje dalyvaujantiems komisijos nariams. Taip pat norėčiau, norėčiau pasisveikinti su komisijos atstovais bei audito rūmo, rūmų nariais. Aš atstovauju Kopa Kodžeką, ES žemės ūkio kooperatyvų generalinę konfederaciją ir e, ši konfederacija taip pat yra išsakiusi savo nuomonę dėl to, e, kad BŽUP turėtų būti teikiamas paskatos ūkininkams. Tai yra e, vienas iš svarbiausių tikslų, e, kuriais per pastarošius 60 metų buvo grindžiama BŽP. Tai yra svarbu, nes dabar iš tikrųjų išgyvename labai svarbu laikotarpį BŽP srityje. Per 20 e, e, metų tai yra vis dėlto penktoji reforma. Per 20 metų teisės aktai tikrai pasikeitė. Dabar išgyvendiname, išgyvendiname uh, E, naują sudėtingą laikotarpį, kai keičiasi taisyklės dėl išmokų, dėl išmokų paskaičiavimo metodų. Iš tikrųjų yra labai daug taisyklių, pavyzdžiui, dėl to, kaip yra atrenkami paramos gavėjai. Anks... Dabar e, labai aiškios taisyklės dėl to, kas gali gauti išmokas, kas negali. Taip pat pastaruoju metu vis daugiau e, dėmesio yra skiriama ekosistemų išsaugojimui ir kovai su aplinkos tarša. Audito rūmai savo paskutinėje ataskaitoje sako, kad labai išaugo klaidų lygis. Būtų galima daug kalbėti apie metodologiją, pagal kurią yra paskaičiuojamas klaidų lygis bet mes iš Kopa Kodžeka manome, kad tas klaidų lygis e, nėra e, e, sukčiavimo atveju lygis. Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp tų atvejų, kai yra švaistamos lėšos ir sukčiavimo atveju, ir tarptų atveju, e, kai klaida įsivelia vien tik dėl to, kad teisės aktai labai sudėtingi, labai daug taisyklių. Dabar daug kalbam ir apie tai, kaip turėtų būti matuojami žemės sklypai, žemės sklypų plotas. Reikia atsižvelgti ir įvairias kraštovaizdžio charakteristikas, gyvatvorės ir kitus elementus. Ir aš manau, kad iš tikrųjų ir dėl šių reikalavimų gali atsirasti klaidų lygis identifikuojant e, žemės klipus. Įgyvendinant BŽUP reformą tikrai, e, ypač pirmaisiais metais, gali padaugėti klaidų, bet dėl to mes neturėtumėm pamiršti, kokie yra pagrindiniai reformos tikslai. Mūsų pagrindinis tikslas yra supaprastinimas. Ir taip pat veiksminga kontrolė. Dėl taisyklių sudėtingumo neturėtų nukentėti politikos veiksmingumas. E, e, būtent dėl to e, ES sutartis reikalauja iš teisė, kurios teisės aktų kuriejų. Jūs taip pat dabar kalbėjote apie rezultatais grindžiamą sistemą, valdymo sistemą. Mes irgi apie tai mąstėme. Jeigu kontrolės sistema būtų grindžiama vien tik tais klaidų lygių, tai tuomet e, tektų dažniau atlikti kontrolę. E, ta kontrolė tarsi taptų klaidų medžioklę, paradoksali situacija. Dėl to e, gali iš tikrųjų padidėti klaidų skaičius. Aš manau, kad geriau būtų sutelkti dėmesį ties tokia metodologija, kuri būtų e, pagrista e, e, rezultatų kontrolė. Aš manau, kad dėl to kontrolės patikrų skaičius nepadidėtų, o sumažėtų. Šis principas iš dalies jau yra įgyvendintas metodologijoje. Dar norėčiau paminėti tokį pavyzdį, kaip žemės sklipų patikrinimas. Čia tikrai būtų galima sukurti geresnės techninės taisyklės. Taip pat aš manau, kad reikėtų galbūt atsižvelgti ir į kitus veiksmingumo rodiklius. Pavyzdžiui, būtų galima naudoti e, tokius metodus, e, kurie ūkininkams leistų pasitaisyti, nereikėtų jų iš karto bausti. Aš manau, kad e, tai būtų veiksmingesnis požiūris negu kad ūkininkų atgrasimas arba jų iš karto baudimas. Dabar dėl taisyklių supaprastinimo. Be abejo, jeigu taisyklės būtų paprastesnės, tai reikštų, kad sumažėtų ir klaidų galimybės. Aš manau, kad reikėtų vis dėlto atsižvelgti į e, ūkininkų poreikius. Manau, kad e, tai reikėtų primti domen. Kartais, kai kalbama apie supaprastinimą, e, turima omeny taisyklių supaprastinimas ir taisyklių supaprastinimas, kai, tu, kai tas taisyklės turi taikyti administracija. E, Bet vis dėlto nepamirškime, kad ir įmonės, žemės ūkio įmonės, ūkininkai tų taisyklių turi laikytis ir būtent jiems aktualu, kad taisyklės būtų supaprastintos. Taigi, kai kalbame apie e, žemės ūkio politikos taisyklių supaprastinimą, Tai mes tikrai džiaugiamės komisaro Hogan iniciatyva supaprastinti BŽUP reformą ir e, reglamentus, e, naujas taisyklės. Iš tikrųjų, darbo yra labai daug, tų teisės aktų yra begalės. Mes e, jau pateikėme savo pasiūlymų ir tikrai norėtumėm, kad į mūsų pasiūlymus būtų atsižvelgta. Bent jau, kad jie būtų aptarti. Kaip ir komisaras, taip ir mes vadovavomės trimis pagrindiniais principais, kai teikiame pasiūlymus dėl supaprastinimo. E, kai kalbame apie e, e, supaprastinimą, vis tiek reikia atsižvelgti į BŽP tikslus ir įvairovę valstybėse narėse kaip e, norime supaprastinti žemės ūkio e, teisės aktus, turime atsižvelgti realią situaciją. Taip pat reikėtų steigti daugiau atsakomybės ir valstybėms narėms. Vis dėlto labai svarbu, kad nebūtų iškraipamos konkurencijos sąlygos. Konkurencijos sąlygos turėtų būti vienodos visoms valstybėms narėms. Taip pat labai svarbu, kad mumis pasitikėtų gamintojai. Reikia, kad taisyklės būtų visiškai aiškios, kad gamintojai turėtų ateities perspektyvą. E, gamintojams tai yra būtina. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad yra tam tikri gamybos e, ciklai, jie yra susijęs su sezonais, E, ne viską galima numatyti iš anksto, ne visus e, įvykius galima e, numatyti iš anksto. Ir kai ir teisės aktai yra sudėtingi arba neaiškus, tai tikrai gamintojams nepadeda planuoti savo būsimos veiklos. komisaras Hogan ko gero e, e, jau e, numatė, kad šiandien bus kalbama ir apie diversifikaciją, nuolatinių ganyklų išsaugojimą. Tai irgi labai svarbu, kalbant apie žemės ūkių išsaugojimą. Mes žinome, kad jau trilogo arba trišalių dėrybų metu jau buvo sustarta, kad per e, artimiausius dviejus metus išmokos nebus mažinamos e, dėl žalinimo. Bet mes e, turime nepamiršti, kad jeigu nebus paisoma žalinimo taisyklių, tai reiškia, kad gamintojas galbūt gaus mažesnę išmoką netgi 30 procentų, nes yra numatyta, kad e, išmokos už žalinimą gali sudaryti netgi 30 procentų visos išmokos. Ir dėl to mes paprašėme didesnės tolerancijos šiais pirmaisiais e, tokios priemonės e, taikymo metais. Mes taip pat pateikime pasiūlymą ir beje komisija tai jau teigiamai atsižvelgia dėl datos paraiškų teikimui pavėlinimo šiais metais. Aš tikiuosi, kad tam pritars ir valstybės narės. E, kai kuriuose valstybėse narėse tai yra būtina, bent jau mano valstybė narėje, mano kilmės šalyje. Ir aš dar norėčiau tarti keletą žodžių apie datas susijusios su supaprastinimu. Darbas jau vyksta, bet e, e, kai kalbame apie e, teisės aktus, nepamirškime, kad yra ir deleguoti aktai ir įgyvendinimo aktai, jų pagalba galima palengvinti teisės aktų supaprastinimą dabar e, jau prasidėjo esminis reformos įgyvendinimo laikotarpis ir galbūt tiesiog trūksta laiko kai kurių taisyklių arba standartų e, keitimui. Pavyzdžiui, yra tokių e, priemonių, kurios turėtų baigti galioti gegužės 15 dieną ir reikėtų imti skubių veiksmų. situacija tikrai nėra paprasta. Aš norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Visų pirma, žemės ūkių pertvarkymas 2013-2015 metais. Dar noriu paminėti tokį dalyką kaip aktyvaus ūkininko apibrėžti. Daugelį valstybių narių tai irgi nėra aišku valstybių narių institucijoms čia kyla įvairių neiškumų. Ir kitas pavyzdys yra žalinimo priemonė. Čia irgi taisyklės yra be galo sudėtingos. Taigi, šiais dėl šių klausimų mes tikrai negalime laukti, kol bus primtas kažkoks tai naujas ES reglamentas. Mums reikia, kad situacija būtų pagerinta artimiausių laikų. Mes norėtumėm, kad e, teisės aktai būtų supaprastinti arba patikslinti artimiausių metų, dar kito, kitos datos, kai reikės pradėti teikti paraiškas. Ir dar keletas trumpų pastebėjimų. Jūs kalbėjote apie tam tikras sąlygas dėl e, žalinimo. Tai yra dar vienas aspektas, apie kurį vertėtų padiskutuoti. E, dėl tų žalinimo sąlygų irgi e, e, atsiranda labai daug klaidų. Ūkininkams ir įmonėms dėl žalinimo sąlygų kyla daug problemų. Tai yra susiję ir su antruoju ramščiu, nes pagal antrąjį ramstį turėtų būti taikomos aplinką padedančios išsaugoti priemonės. Manau, kad šioje srityje dar reikėtų padirbėti, tam, kad būtų e, galima, pavyzdžiui, išvengti dvigubų išmokų arba pernelyg didelių išmokų. Beje, reikėtų pagalvoti ir apie dar vieną aspektą. Tai yra e, tas, kad BŽUP reforma turėtų būti vienodai įgyvendinta visose valstybėse narėse. E, tikrai nemažai taisyklių, remiantis subsidiarumo principų, turės įgyvendinti pačios valstybės narės, bet labai svarbu, kad reforma vis dėlto būtų įgyvendinta vienodai ir kad būtų užtikrintas harmonizavimo lygis. Mes nekartą to prašėme e, valstybių narių institucijų, ES institucijų tikrai norėtumėm, kad e, žemės ūkio politikos reformos instrumentai būtų vienodai gyvendinti visose valstybėse narėse. Tiek iš mano pusės. Aš dabar norėčiau suteikti žodį Markus Erola, kuris e, e, pateiks žemės ūkio produktų gamintojų e, sąjungos nuomonę, prašom. Suteiksiu žodį kolegai Erola, buvo sutarta 10 minučių. Taip. Ačiū. Komisarė, gerbama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš esu uh, ūkininkas, ūkininkaujantis uh, Suomijos pietinėje dalyje. Aš esu baigęs universitetą. Vilniuje olen ollut 14 vuotta. Menų srityje, o dabar jau 14 metų ūkininkauju. Anksčiau aš ūkininkaudavau tik laisvalaikiu. Vienas milijonas gyventojų yra mano regione, o mano ūkis yra Suomijos pietuose, maždaug 30, 50 km nuo e, Helsinkio, 350 hektarų aš turiu. Aš E, nuomoju 270 hektarų iš 22 skirtingų nuomotojų ir taip pat turiu savo uh, ūkį. 100, 119 atskirų uh, e, viljelykasvit ovat pääviljelykasvit. 119 sklypų iš viso yra, kuriuos aš valdau ir aš auginu avižas, miežius, kviečius, pupelės, grikius. Ir jūs matote čia visą teritoriją, kurioje 35 procentai, kurią užima e, grūdinės kultūros. Aš kalbu kaip ūkininkas, tačiau aš dirbau ir kaip kitų profesijų atstovas ir todėl aš turiu savo požiūrį į e, žemės ūkį. Ir e, apskritai e, ūkininko pajamos susideda iš įvairių šaltinių ir išlaidos ir pardavimai yra vienas dalykas, tačiau kitas dalykas yra ir gaunama parama. 33 procentai e, Suomijoje e, yra gaunama iš e, paramos. Mano atveju tai yra 40 procentų. Aš dirbu ekologiškame ūkija ir aš siekiu tvaraus ūkininkavimo nukreipto į ateitį. Aš tiesiogiai parduodu produkciją vartotojams, todėl gaunu geresnę kainą ir geriau patenkinu uh, poreikius. Bet to aš stengiuosi e, plėsti savo gamybinius pajėgumus ir, žinoma, aš siekiu kuo geresnio e, gyvenimo savo šeimai, o be to aš e, mokiausi ir susipažinau su įvairiausiamis gamybos praktikomis kitose valstybėse. Taigi aš puikiai suprantu, kad šita žemės ūkio politika turėtų būti kontroliuojama tinkamai. Ir aš gaunu paramą, tačiau ta parama yra apripota tam tikrose srityse. Aš gyvenu biurokratinėje džiunglėje ir todėl labai sunku susigaudyti, kaip šita visa sistema veikia. Žemės ūkio srityje teikiama parama dažnai prieštarauja, jos nuosas prieštarauja gerai ūkininkavimo praktikai. Ir iš tikrųjų, nors aš labai stengiuosi, tačiau nelabai susigaudau, kaip tos kontrolės yra vykdomos, o teikdamas paraišką paramai aš visada pasitelkiu ekspertų e, tos į pagalbą ir turiu mokėti didelę kainą 9000 eurų už paraiškų parengimą, tačiau esu tikras, kad tos paraiškos yra parengtos tinkamai turiniu, turinio požiūriu, o aš pats skiriu savo laiką ūkininkavimui. Ir žinoma, tikiuosi, kad metų pabaigoje e, gausiu tam tikrą finansinę naudą iš tos e, prašomos e, finansinės paramos iš ES fondų. Paramos sistema ir kontrolės sistema reikalauja labai daug laiko ir todėl neleidžia man sėkmingai užsiimti ūkio reikalais ir šitos e, paramos tiekimo administravimo išlaidos, administravimo kaštai yra didžiuliai, kadangi reikia investuoti labai daug laiko patikrinimams. Dažnai iškyla tokių klausimų, kurių negalima išspręsti pagal kontrolės nuosadas iškyla kartais ir finansinių problemų ir norinčias problemas išspręsti reikia investuoti labai daug laiko. O kadangi aš noriu užsimti ekologinę gyvulininkystę ir atsižvelgti į vartotojų poreikius, bet susiduriu su įvairiausiamis reikalavimais, kontrolėmis, sankcijomis, kurios gali uh, būti dauginamos, jeigu padaryta kokia nors nežymi klaidelė gamybos ciklo grandinėje ar e, auginant e, grūdinės kultūras ir ta bauda gali e, siekti 40 tūkstančių eurų paramos sumos. Taigi labai svarbu ūkininkaujant priimti skubius sprendimus dėl sausros, dėl lietaus, o kai gauni skirtingą paramą, labai sudėtingas, taigi reaguoti, tuo labiau, kad kartu reikia ir ūkininkauti, kai e, sąlygos pasikeičia, reikia tiesiog mesti visus darbus ir e, galvoti, kaip prisitaikyti prie naujų taisyklių vietoj to, kad eitum e, arti lauką. Ir visą tai dėl tų vieningų procedūrų, e, kad, kuriuose nesižvelgiama į kintančias oro ir ūkininkavimo sąlygas. Ir tai yra didžiulė našta, didžiulis kliuvinys e, ūkininkams, ypač siekiant pritaikyti gerą sukauptą ūkininkavimo praktiką. Pateiksiu pavyzdį. E, tikrinant e, situaciją vietoje buvo konstatuota, kad e, žemės klypas nebuvo suartas tam tikrų momentų, o kadangi reikėjo susijęti paramą, tai buvo tiesiog e, numatyta 10 tūkstančių bauda. Iš tikrųjų, tokia sistema yra labai didžiulė administravimo našta ūkininkams ir maža klaidelė gali apskritai e, sukelti grėsmę visam, visam ūkiui. Ir bet to tie patikrinimai gali nubraukti visus ūkininko prognozuojamus e, finansinius rezultatus. Administravimas turėtų leisti padaryti teigiamas, palankės išvadas, o nebūtinai tik tai praeiti E, prie neigiamų. Ponios ir ponai, kontrolė turi būti pagrįsta rizika. Ir šita, tos kontrolės nuostatos turėtų būti išplėtojamos, sukonkretintos ir reikalinga savarankiška sistema ir programavimo arba paramos laikotarpiu reikėtų numatyti tik tai vieną patikrinimą, o ne dešimtis, kurios tiesiog blaško ūkininkus, verčia nerimauti. Ir šitas laikas, kuris skiriamas e, kontrolėms, gali būti naudojamas e, kitiems tikslams Tai reiškia, kad kontrolės metu jis turi ieškoti kito asmens, kuris pakeistų jį ūkio darbuose. Ir žinoma, jis patiria išlaidų. Kadangi ūkininkas neturi laiko kartu su kontrolieriais aptarti visus e, klausimus. Tiesiog ūkininkas turi pasitikėti, kad nuostatos kiekvienoje situacijoje būtų aiškinamos vienodai, o ne priešingai. O sankcijos turėtų būti proporcingos, atitinkti, atitikti tas e, klaidas, netytinės klaidos turėtų neužtraukti baudos, bet tiesiog dėl to turi būti atkreipiamas dėmesys arba įspėjimas ūkininkas ir neturi būti mažinama paramos suma. Ir kitas dalykas, žinoma, reikia žvelgti į tai, ar e, kontrolės gali padėti geriau ūkininkauti, tai reiškia, kad tos kontrolės turėtų būti lankstesnės, labiau nuspėjamos motivuojančios ūkininkus laikytis pagalbos teikimo nuostatų, o ne tik tai siekti juos nubausti, kadangi kontrolėms reikia skirti labai daug laiko ir o laiko ūkininkas niekada neturi, ypač tuo metu, kai jisai turi mm, lydėti kontroliuojančius asmenius ir jisai turi važinėti į įvairiausius sklypus. Taigi e, sistema mano ūkija yra pakankamai sudėtinga ir netyčinių klaidų, savai mes suprantu, gali pasitaikyti. Tačiau aš nematyč, manyčiau, kad reikalinga daugiau kontrolių negu vienam uh, kultūrų auginimo ciklui. Ir žinoma, sankcijos turėtų būti aiškesnės, konkretesnės ir labiau suderintos su padaryta klaida. Ir žinoma, sankcijos neturėtų būti e, numatomas keletą kartų už tą patį nusižengimą, jos turėtų atitikti tą klaidos e, E, e, sudėtingumą ir tai turėtų būti mm, mm, tiesiog atgrasanti priemonė, bet nebūtinai iš karto skiriama už pirmą pasitaikiusi nežymų nusižengimą. Be to reikėtų pagalvoti ir apie informacinius mainus, informacinės technologijas, E, ūkiuose yra naudojamas vis daugiau geografinė informacija ir jeigu ūkininkai sutinka, reikėtų e, šitą informaciją pasitelkti pagalbon, kai yra atliekami patikrinimai. Taigi tai būtų tausojami ištekliai ir būtų E, mažinama ta administracinė našta, kai yra atliekami patikrinimai. Šie metai finansinė prasme ūkininkams bus labai sudėtingi, kadangi jie toliau turės tęsti savo ūkininkavimą Europos šiaurės regione, o kalbant uh, apie mano ūkį, tačiau pasakyti, kad mano ūkio perspektyvos kol kas yra neaiškios, tuo labiau, kad ir kiti mano kaimynai, ūkininkai e, pardavinėja savo produkciją e, labai toli nutolusiems klientams. Aš tiesiog norėčiau išplėtoti, e, sukurti tokį ūkį, kurį galėčiau saugiai perduoti kitoms kartoms. Vielen Dank. Ich glaube, wir hatten, alle Kollegen hatten hier ein Déjà-vu. Zumindest... Ačiū. Man atrodo, kad išgyvenome tarsi e, dežavų jausmą. Mes e, panašų jausmą labai e, įgyvendiname nuvykę susitikti su rinkėjais, kad ir kurį Europos kampelį vyktumėm. Jūs štai parodėte e, savo senelio nuotrauką padarytą 61 metais. Aš tais metais gimiau. Gimiau kaime, kur buvo daug ūkininkų. Dabar tama, tame mano gimtame kaimelėje yra likęs tik vienas vienintelis ūkininkas. Reikėtų pagalvoti ir apie tuos ūkininkus, kurių nebeliko, bet paprastai e, ne, nėra kalbama apie tai, ko nebeliko. Uh, Aš norėčiau pastarauti, gal pranešėjas visų pirma norėtų pasisakyti, paskui dar suteiksiu žodį dviem kolegom, gal ir dar kas nors dar norės ką nors pridurti. And, and, um... Dėkoju pirmininkė, ypač visiems keturiems prelegentams dėkoju. Daugiau negu kad aš maniau, daugiau negu kad vos keletas, kaip patikėjau, konkrečių pasiūlymų buvo pateikta šiandieną. Mes uh, įsiklausysime į viską. Buvo malonu, kad audito rūmai pristatė labai aiškę būklę dabartinės padėties ir e, išgirdome keletą konkrečių pasiūlymų iš audito rūmų. Pasinaudodamas proga Norėčiau kreiptis į komisijos narį Hauganą. Viskas labai paprasta, tikrai neužtruks ilgiau negu minutę. Sąnaudų efektyvumas iš dviejų skirtingų perspektyvų. Bet dar vieną minutę, e, papra, vienos minutės paprašysiu ir pateiksiu puikų pavyzdį, kurio niekad nepamiršite. 2011 metais mano šalyje, mano valstybėje narėje, 6 tūkstančiai ūkių buvo patikrinti. Keturi su pusė 445 tūkstančiai hektarų. E, tarp deklaruotos ir e, patikrintos žemės atsirado 271 hektaro skirtumas. 1,3 e, milijono eurų tiek buvo baudų skirta bendrai. Kiek, nes e, net ir Suomijoje mes nežinome tiksliai, kiek visą tai kainuoja bet galiu pasakyti, kad daugiau negu 1,6 milijono eurų. Taigi nėra jokios prasmės, kalbu apie kontrolės sąnaudas. E, nėra e, jokios prasmės kalbėti apie tuščius dalykus ir ar jūs ketinate e, kažką daryti pagal tvarkaraštį ir kada, jeigu toks tvarkaraštis yra kada. E, svarbiausia yra kontroliuoti teisingus dalykus. Ką komisija ketina daryti, kad užtikrintų, jog mes tikrai e, žiūrėtume į teisingus dalykus, juos tikrintume. Ir ką galvojate apie e, vieną audito sistemą? Kokios yra kliūtis trukdančios įgyvendinti tą sistemą ateinančiais metais? Komisijos narys Georgijevos klausė apie tvirumą ir duomenų buvimą manau, kad klausimas jums svarbus būtų toks, ką komisija darys, kad ta informacija tikrai atsirastų. Jeigu atsakysite tuos keletą klausimų, būsiu labai laimingas. Prašom, komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau. Šeš, tūkstančių ūkininkų patikra girdėjo apie tą atvejį Suomijoje, ten lankiausi e, praeitą savaitę, turbūt skaičiai nepakito nuo to laiko, bet noriu pasakyti Jums, kad 2011 metais 10 e, e, naudos gavėjų buvo patikrinti auditorių, 12 metais 5 nacionalinė kontrolė 1380-63 11-aisiais 3700 ir tai yra maždaug 6 procentai visų auditų. 2011-2012 metais audito misijų komisijos buvo lygiai viena. Taigi e, tai atrodo būtų už visą tai rodo, kad mes už e, bendrą ar vieną audimą, auditą, bet e, duomenys taip pat labai svarbu. Duomenys iš valstybių narių, kad būtų galima įvertinti, kiek kainuoja mokėjimo agentūrų patiriami kaštai, kokia suma. Tai mums turėtų padėti įvertinti, kas vyksta valstybių narių lygmenyje ir gerbėme pirminkė, jūs e, aiškiai sakote, kad jums tai labai aktualu jau kuris laikas ir labai svarbu keistis gerąją praktiką tarp valstybių narių, nes dažnai tai yra nesantaikos obolys. Riz, požiūris e, pagristas rizika. Tai reiškia, kad žiūrima į klaidų riziką ir sumas. Aš anksčiau sakiau, kad e, e, mes taigome šį požiūrį. E, 80 procentų patikrų iš visų apie milijono patikrų atliekamų valstybėse narėse yra skirtos įvertinti rizikai. Tiksliau atsižvelgiama į riziką. Mes e, Rengėme dabar strategiją, tikriausiai būsite patenkinti išgirdę, kad pateiksime jums šiais metais daugiau duomenų. O e, skaičiai dėl Suomijos tikrai labai iškalbingi, nes atlikome tik vieną misiją. 6,267 procentai e, lėšų buvo panaudota, o vėlesniais metais dar mažiau iš 5 procentų, bet tai yra E, gana didelė vis tik tai suma. Ir mes dar turėsime labiau žiūrėti į duomenys, kad užtikrintume, ar tikrai pakankamai sutaupama. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар Хоган. Дякую, пирмininkė. Komisijos nariai, gerbiami auditorumo atstovai, kolegos. Man atrodo, mes atsidūrėme užburtame rate. Aš dvi kadencijas dirbau nacionalinėme parlamente. Ir diskusijos dėl šių dalykų vyksta daugybę metų. Mes turime paprastinti taisyklės, kad e, leistume lengviau smulkiems ūkininkams pasinaudoti tiesioginėmis išmokomis, bet apie tai kalbame visą laiką, ištisus metus o realybėje gyvenimas yra kitoks negu kad mūsų kalbos, ką tik tai išklausėme ūkininkų atstovo. Mes norėtume, kad ūkininkai būtų biurokratai, klerkai. Tai gali atsitikti, bet ar toks mūsų tikslas? Mes dabar jau vejamės tendenciją. Deja, neišgirdau iš komisijos nario Haugano jokių žinių apie konkrečias priemonės. Jo klausiau apie konkrečias priemonės, bet nemanau, kad imtasi kokiu nors konkrečių priemonių. Valstybės narės neišgirdo apie jokias e, konkrečias priemonės, kad galėtų supaprastinti tvarką antrieji jau bendrosios žemės ūkio politikos reformos metai ir mes paprasčiausiai neiname į priekį. Žinome, kokie yra valstybių narių atsakymai. Jeigu Europos komisija nepriims sprendimo supaprastinti procedūras, valstybės narės negalės savo ruoštų savo taisyklių supaprastinti. Išgirdome apie įdomias išvadas ir įdomius pasiūlymus, kuriuos išsakė auditorumo atstovė. Tai yra susijęti kontrolę su rezultatais, veiklos rezultatais. Man atrodo, kad toks požiūris būtų labai sveikintinas taisyklės turi būti supaprastintos taip, jos turėtų būti paprastesnės, lengviau suvokiamos smulkiems ūkininkams. Tokiu būdu Europos Sąjunga pasieks net ir mažiausią ūkininką. O jeigu mes ir toliau laikysimės senos politikos, rezultatas bus toks pat. Per kitus rinkimus euroskeptikų atsiras dar daugiau mes turėtume elgtis atsakingai Europos mokesčių mokėtojų atžvilgių skirtingose sektoriuose. Ir manau, kad administracija turėtų pagalvoti, kaip žiūrėti pozityviau į viską. Reikia dėkti pozityvų požiūrį į naudos gavėjus. Sankcijos gali būti pritaikytos. Jeigu pasitaiko klaidų ar neteisingai kažkas daroma, taip, bet taip pat reikėtų ir dialogo. Manau, kad turėtume pabandyti e, pasiekti tokių rezultatų, kuriuos būtų galima įvertinti kuriuos būtų galima įvertinti. Tokiu būdu pagerės pačios e, bendrosios žemės ūkio politikos funkcionavimas. Mes negalime kalbėti tik tai apie patikrą visą laiką ir e, negalime nuolat peržiūrėti teisinės aplinkos. Ji jau yra. Mums reikia nedaugelio keleto rodiklių, kurie būtų susijęs su korekcijomis, kurios leistų jas atsikti. Ir tokiu būdu mes galėtume tikrai labai daug pasiekti ir realių laikų įdėkti su paprastinimo principus. Gerbiamas komisijos narė, norėtumėte sureaguoti? Aš norėjau uh, paklausti, ar jūs, Europos parlamento nariai, turite kokio nors svorio priimant E, taisyklės. Ne aš balsavau dėl e, šios politikos reformos, bet tai padarė taryba ir parlamentas. Aš kalbėjau apie savo prioritetus e, šiems metams, ponė, nežinau, ar jūs balsavote ar ne, bet aš tai tikrai nedirbau parlamente. Ši politika pradėta įgyvendinti šių metų sausio pirmą dieną. Mes savo išteklius siūlome visoms valstybėms narėms, kad įgyventume politiką, dėl kurios jūs sutarėte. Mes norime steigti gairias visą įmanomą informaciją, kad būtų išvengta klaidų. Ir kaip ateityje, kaip ir, praeityje, atsiprašau, kaip ir praeityje pamatysime daug susiaiškinimo dalykų. Uh, yra smulkiems ūkininkams dėl jūsų išvardytų tikslų yra skirtos, skirtos specialios priemonės. Valstybės narės taip pat galės lankščiai e, elgtis įvairiose, pavyzdžiui, kalnuotose teritorijose bus galima teikti papildomą pagalbą pagal susietosios e, paramos principus. Valstybės narės galės rinktis, turi daug labai galimybių veikti savo nuožiūrą. Gal e, naujosiuose valstybėse narėse nėra tiek dalykų daroma, kiek jums norėtųsi, bet tikrai pakankamai lankstumo e, numatyta. Numatyta bendrausios išmokos sistema, komisija siūlė privalomą sistemą visose valstybėse narėse, bet e, teisėkuros atstovai įdėgė savanorišką sistemą ir 15 valstybių narių pasinaudojo tą galimybę numatytas yra tam tikras lengsnis ribos žalinimo priemonėms mažiau negu 30 hektarų. Man atrodo, kad toks yra dydis, kad būtų galima sumažinti smulkiems ūkininkams administracinę naštą, e, perskirstomosios išmokos smulkiems ūkininkams. Tai yra daugybė priemonių. Aš sutinku, kad mes turime uh, žiūrėti į veiklos rezultatus, sutinku su auditorumais, bet kaip vertinti veiklą, tai labai sudėtingas dalykas. Ar skaičiuoti gyvulius, statinius ar kažką. Mes turime sutarti dėl kriterijų, kuriuos naudosime ir diskusija bus įdomi. Kaip apibriežti veiklą, 44 milijardai mokesčių mokėtojų pinigų skirta žemės ūkiui. Tai milžiniška suma, dėl to reikia laikytis taisyklių, reikia audito, nes e, Europos Sąjungos mokesčių mokėtojai konkretiems tikslams žemės ūkiui skiria labai daug lėšų. E, tai principai išdėsti bendrojo žemės ūkio politikai ir sprendimų prieimėjai patvirtino tą politiką. Mes turime e, nepamiršti, kad turime viešasias prekes, aplinkosaugos prekes, ir taip pat reikia užtikrinti maisto tiekimą ES gyventojams. Genau. Es ist nicht so, dass es jetzt wieder keiner gewesen ist. Na, nėra taip, kad niekas nedalyvavo. Aš e, taip pat ir e, kolega e, Sarvama dalyvavo, kai plenarinėje sesijoje buvo primamas sprendimas, buvo balsuojama dėl šimtų pakeitimų Niekas nežinojo, koks bus gautinis rezultatas, o dabar matome, kad yra problemų. Norėčiau pasakyti, kad be abejo mes iš esmės pasitikime e, e, mūsų kolegų e, dirbančių Žemės ūkio komitete kompetencija, bet vis tiek reikalinga ir kontrolė. Kolega Vogan, prašom. Thank you, Chair, and, uh, and... Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Pirmiausiai, gal reikia sureaguoti tai, kas sakė Panslinučia apie skirtumus tarp klaidų ir sukčiavimo. Uh, Na, atrodo, kad galima drąsiai sakyti, jog e, daugumo parlamento narių žino, kas yra klaida, kas yra sukčiavimas. Aišku, kai kurie euroskeptikai tyčia nedaro skirtumo, bet dauguma Europos parlamento narių tikrai žino, koks yra skirtumas tarp tų dviejų dalykų. E, komisijos narių noriu pasakyti, kad nepavydžiu jums, nes mes turime kartais per daug taisyklių, reikalavimų ir labai sudėtinga viską gyventi, kiti sako, kad nėra pakankamai tų taisyklių ir reikia užtikrinti, kad daugiau būtų taisyklių, kad užtikrintume deramais lėšų gyvendinimą, panaudojimą. E, ir mes turime pirmiausiai užtikrinti deramą pusiausvyrą. Iš to, ką jūs sakėte, aš manau, kad kai kur dar yra problemų, komplikacijų, reikia kai ką labiau supaprastinti. Ir aš noriu surimuoti vieną e, pa, mintį, nežinau, kokias turite galės keisti dalykus, egzistuoja reglamentai, taisyklės, bet e, kokius turite įgaliojimus reglamentuose ir taisyklėse įdėkti tolesnės supaprastinimo priemonės. Taip pat dėl valstybių narių reikia e, labiau tolerancijos, daugiau tolerancijos pademonstruoti, jos turi daug galių, atsakingos už daug dalykų, pirmiausia, žemės ūkė, jūs kalbėjote apie lankstumą, bet jeigu kalbame apie lankstumą, tai reikės taip pat siekti, kad viskas būtų daroma teisingai. Jūs taip pat e, sakoma, kad e, e, sakėte, jog jungtinėje karalystėje informacinių sistemų problemos kenkia visai mokėjimų sistemai. Gal jūs galėtumėte pasakyti, tai aš kalbėjau su žemės ūkio ūkio ministru Junktinės karalystės Birmingėme prieš keletą savaičių. E, jūsų atstovai taip pat buvo ten. Buvo pripažinta, kad e, sklypų identifikacijos sistemoje buvo problemų, nes trūksta investicijų jau penkerius metus. E, galbūt todėl, kad darbas laiku neprasidėjo. Tačiau bandoma prisivyti, plėtojant šią sistemą Junktinėje karalystėje, yra skiriama galiau, pagaliau gana nemažai e, lėšų. Kitose valstybėse narėse irgi yra panašių problemų. Ir e, aš pasiūliau, kad būtų laikotarpis pratestas iki e, nuo 15 gegužės iki birželio 15 dienos, kad terminas būtų nukeltas. Ir E, ne ūkininkai turėtų būti baudžiami, dėl to valstybės narės turi kažką daryti. Taigi iki 15 birželio pratestas terminas ir tuo pačiu metu reikia užtikrinti, kad pakankamai liks laiko atlikti kontrolę metų pabaigoje, e, žiūrint, kaip panaudotos lėšos. Aš paprasčiausiai kalbu apie tą realybę, kurią jūs bet kuriuo atveju pažįstate. Kalbėjau apie informacijos technologijų sistemas, žemės klypų identifikavimo sistemą. Uh, E, iki metų pabaigos e, tai bus labai e, aktualu ūkininkams. Dėl supaprastinimo aš žinau, kad tai yra sudėtingas dalykas ir niekuomet nesakiau, kad supaprastinimas yra paprastas klausimas. Mes turime suvokti, kad per 10 metų penkios reformas bendros žemės ūkio politikos buvo įvykdytos ir šis sėdys yra nepaprastai sudėtinga. Aš pasirinkau požiūrį nuo pačios į viršų, įtraukiant visus suinteresuotus asmenys subjektus, visos valstybės narės taip pat norėjo išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip e, supaprastinti e, dalykus e, įgyvendinimo deleguotųjų aktų pagalba ar panašiai tas, kaip įgyventas reformas, kurios yra pasiūlytos. Taip pat e, labai svarbu finansinį valdymą sieti su šia politika. Aš tikiuosi, kad mes padarysime viską šiek tiek mažiau sudėtingų, bus e, e, atlikta kada nors tarpinė peržiūra bendrosios žemės ūkio politikos ir tada jau galėsime kalbėti apie tolesnį kažkokį tai prasmingą dar supaprastinimą. Aš irgi paprašiau žodžio ir norėčiau paklausti Kaliolai. Linučiai sakė, kad tiesiog yra medžiojamos klaidos. Aš norėčiau susijęti šitą pastabą su savo pranešimu, kurį parengiau 2013 metais. Tuo metu tų paklaidų priežastis buvo skaičiai, kuriuos pateikė valstybės narės komisijai. Vienose valstybėse reikėjo patiksinti 5 procentus pagalbos, o pavyzdžiui, jungtinių karalystės, karalystės mokėjimo agentūros duomenys buvo visai kitokie. Taigi, dažnai mes negalime pasitikėti mokėjimo agentūrų duomenimis, kadangi ir jas kaip kontroliuojančias institucijas reikia kontroliuoti ir tada yra patiriama pakankamai daug kaštų. Taigi, taigi pirmas klausimas, Kalulai. Ekologija ir pagalbos susijimas. Kaip šitą susijimą vertinti jeigu tos nuostatos laikymasis ar nesilaikymas apskritai neturi jokios reikšmės. Jeigu yra kai, kam naudingiau nesilaikyti tos sistemos, tai kodėl reikėtų jos laikytis, jeigu ta europinė sistema yra e, daug pigesnė, taip sakant, jeigu jos nesilaikysi. Taigi čia jau susidarėme su tam tikra teisės kolizija. Kitas klausimas. Kodėl mokesčių mokėtojas turėtų mokėti už bendrąją žemės ūkio politiką? Mes turime veikiančią vidaus rinką, tarptautinę rinką ir todėl norėčiau paklausti būtent šito klausimo. Dabar norėčiau pasirauti jūsų požiūrio į ekologizavinimą. Tas žalinimas tapęs dabar šios komisijos kūdikiu. Ir tas kūdikis gali iš, iššaukti didžiulę patikrų laviną ateityje. Kodėl, nere, kodėl reikėtų būtent laikytis būtent šio požiūrio, nereikėtų atsisakyti Kolega iš Suomijos, Erola, išsakė įdomių pastebėjimų, pavyzdžiui, 3.3 skaidrėje buvo nurodyta, kad kokybės užtikrinimo sistema turėtų e, padėti ūkininkui išvengti daugybės patikrinimų. Tačiau mes puikiai žinome, kad kai jeigu kas nors valstybėje yra pastebėtas kaip nusižengęs tam tikrų aspektų patikrinimo metu, tai tada jau jisai 25 metus bus akylai stebimas. O į teritorinės sąlygas yra neatsižvelgiama tiesiog kontroliuojama nuolat ir nepersiorientuojama. Taigi kaip išvengti tokių dalykų, aš kas dviejį metai suorganizuoju tokius klausimus su atsakingais asmenimis ir nuolat keliu šitą klausimą, kadangi būtent tokiais atvejais uh, prarandamas ES tikrintojų įvaizdis ir tiesiog padaroma daug žalos ūkininkams. Taigi, norėčiau, kad šitą klausimą būtų atsakyta. Kalelat. Thank you for your questions. On the cross compliance you said. Ačiū už klausimus. Jūs sakėte, kad e, kalbant apie kompleksinės paramos susijimą, nėra pakankamai sankcijų. Jų yra, bet e, dažnai ūkininkai tiesiog laiko tas sankcijas kaip tam tikrą mokestį, užmokestį už išmoką. Taigi, galbūt taip yra dėl to, kad ūkininkai mano, kad kai kurių reikalavimų tiesiog neįmanoma įgyvendinti. Taisyklės jau yra sukurtos, jos turėtų būti gyvendintos kiek įmanoma geriau. Panašu, kad žemės ūkės rytyje e, išmokų gavėjai e, e, žymiai sunkiau priema taisyklės negu kad kitose sektoriuose. Ir aišku, tai nėra gerai žemės ūkiui. Taip pat vyko diskusija dėl klaidų medžioklės. Jeigu yra tiek daug klaidų, tai kiekvieną tokią klaidą reikėtų peržiūrėti ir auditorius turėtų turėti omenyje, kad ne visos klaidos yra vienodai svarbios, e, bet vis dėlto uh, Negalime diskriminuoti. Jeigu yra padaryta kažkokia tai klaida, mes turime peržiūrėti kiekvieną klaidą. Jūs sakėte, kad tai panašu į klaidų medžioklę, bet dėja man atrodo, kad auditorumai čia nieko negali pakeisti, nei pačiose auditorumuose, nei valstybių narių lygmenių. Jeigu kalbame apie žalinimą ir kryžminį E, paramos susijimą, tai tikrai labai e, teisingi yra e, komisaro Hogan žodžiai, kad pastangas labai sunku išmatuoti. Bet jeigu yra kažkokia ta taisyklė, ir jeigu jie keičiasi, tai reikėtų vertinti jos poveikia aplinkai. Ir tuomet reikėtų pagalvoti, ar iš viso tokios taisyklės dar reikia. Dabar 2015-2016 metų laikotarpis, iš tikrųjų Europoje viskas labai lietai juda, vyksta, aš manau, kad reikėtų galvoti apie tolimesnę ateitį. Pirmininkė, jūs dalyvavote ir kitose diskusijose kartu su manim. buvo kalbama apie išmokas. Ir jūs mane išvadinote tarsi ateivę iš kitos planetos. Aš manau, kad e, kai kalbame apie išmokas, vis dėlto svarbu kalbėti ir apie rezultatus. Ir aš manau, kad e, vis dėlto galime išlikti optimistai. Pirmininkė, jūs pateikėte taip pat labai sudėtingą klausimą, kodėl valdymo ir kontrolės sistemos nepakankamai gerai veikia. Auditorumai nurodė, kad šios sistemos veikia tik iš dalies valstybėse narėse ir iš dalies ir dėl to atsirado klaidos, kai kada patikrinimų kokybė yra išties prasta, bet kartais taip yra dėl to, kad tiesiog nėra paskatų uh, užtikrinti aukštesnę veiklos kokybę bet jūsų atlikta analizė yra teisinga. Iš tikrųjų, valdymo ir kontrolės sistemos nepakankamai gerai veikia valstybėse narėse, bet viskas valstybių narių rankose komisija e, negali e, tų klaidų ištaisyti už valstybės narės. Svarbu, kad būtų taikomi uh, ir tokie patys kontrolės standartai, kad jie būtų suprantami visiems e, kontrolės grandinės dalyviams. E, jeigu taip nėra, tai tuomet e, pirminė kontrolė nebetenka prasmės ir paskui mums tenka viską perdaryti iš naujo. Ačiū toliau komisaras. Dėkui, gerbama pirmininkė. Manau, kad tikriausiai turime savęs paklausti, ar klaidų lygis 2 procentų yra dermas ar ne. Ir visa sistema tarsi valdoma to, kalbu apie kontrolę, kai kurios valstybės narės padaro mažiau negu 2 procentus tų klaidų, kai kurios daugiau. Taigi mes e, remdamėsi tuo faktu, raginame e, dirbti mokymo agentūras, siekti būti tokiamis kaip ir gerosios. Taip pat reikia sakyti, kad gera praktika ir bandymas atsisakyti nederamos praktikos reiktų koordinuoti tuos du dalykus ir sankcijos dėl pažeidimų, kai kas savo, kad to nepakanka, tačiau yra sankcijos. O žalimo srityje per dviejus pirmus metus priemonių gyvendimo nėra numatyta taikyti sankcijų Mes turime galvoti, kaip šią mm, politiką gyvensime ir ekologinį aspektą dėkti, e, naudotis e, sklypų identifikavimo sistema. Užtruks tam tikro laiko, kol galėsime dėkti tą sistemą bet reikia taip pat suvokti, kad mm, sistema yra sudėtinga. E, pirmuosius dviejus metus, kaip sakiau, nebus taikomos e, nuobaudos. Mes turime užtikrinti taip pat geresnę kontrolę, o ne daugiau kontrolės. Ta nuolat kartuojame. Bet jūs ir aš susitinkame su uh, nelaimingais ūkininkais. 5 procentai pareiškėjų yra mm, patikrinami, o mažiau negu 200 audito rūmų patikinami pagal pirmąjį ramstį audito rūmų imtis yra atsitiktinės. Ir e, mes turime įvairios patirties su nustatomis e, klaidomis. Dėl žalimo mano nuomonė e, geriausias dalykas įgyventi politikos priemonėms yra tada, kai yra mokami pinigai. Tikslai, e, dėl kurių jūs sutarėte su taryba dėl aplinkos apsaugos, yra labai svarbios, o geriausias garantas tų priemonių gyvenimo yra ūkininkai. Tam, kad uh, užtikrintume, jog bus įgyventinti aplinkos saugos tikslai, mes turime integruoti uh, priemonės į bendrą žemės ūkio politiką ir patikėti tas priemonės ūkinimus. Mes mokama jiems lėšas pagal uh, elementus, kurie yra patvirtinti ir yra naudojamos Europos mokesčių mokėtojų lėšos, kurios skirtos aplinkos apsaugai. 72 milijonai žmonių susiję tiesiog ar netiesiogiai su žemės ūkiu visai neseniai buvo daugiau importuojama negu eksportuojama žemės ūkio produkcijos, bet per pasarusius dviejus metus tendencija pasikeitė, ypač e, gal reikia pasakyti, kad išplito e, vyno, alkoholinių gėrimų eksportas, bet mes e, prieš 50 metų šią politiką įdėgėme, kad padėtume badaujantiems žmonėms, dabar uh, E, tikslas pasikeitė, mes norime išsaugoti stabili, stabilumą e, kaimo gyventojų, turime pritaikyti tikslus, nes e, kitų atvejų, kaip e, vidurio vakaruose JAV atsitiks, kai e, didžiulės teritorijos yra neapgyventos jungtinėse valstijose. E, Mes turime nepamiršti, kad mūsų ūkininkai augina um, maistą ir ne, gamina maistą ne tik tai mums, bet mes e, turime moralinę prievolę aprūpinti maisto produktais ir tuos e, kitus pasaulio žmonės, kurie badauja kasdien. Mes e, politikos lygmenių, turime labai daug siekių įgyvendami žemės ūkio politiką. E, rizika pagrįstas požiūris vykdant kontrolę ir inspekcijas. Taip pat e, dabar mes užsitikriname didesnį gyvybingumą kaimo teritorijose. Ir vakar aš bandžiau e, per paskolas iš EIB užsitikrinti daugiau paskolų už žemus procentus kaimo, kaimo plėtros programai. Ir tokiu būdu mes užsitikrinsime ilgalaikį stabilumą investicijų kaimo teritorijose, nes tai labai svarbu, e, nes e, ir, ir, ir mokesčių mokėtojų lėšos tam skirtos, bet taip pat ir miestams skirta daug mokesčių mokėtojų lėšų. Jalas Sender. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui e, Savarmai Taip pat e, labai buvo įdomu išklausyti e, Žemės ūkio profesinių organizacijų komiteto atstovų kitų svečių. Labai įdomu buvo išgirsti, kad yra svarbių dalykų ir mano regione yra labai įdomių, vyksta labai įdomių dalykų. Mes e, dirbame pelningai, bet išklausiau jūsų, e, jūs kalbėte apie jaunus, apie vyresnius ūkininkus, sakėte, kad nėra e, stabilumo, daug baimės, nesaugumo. Aišku, vienas dalykas yra orų prognozės, oras labai kinta e, greitai ir gali neigiamai paveikti žemės ūkį, bet mes privalome užtikrinti, kad e, ūkininkai, kurie mus aprūpina maistu ir daugeliu viešųjų prekių, apie ką kalbėjo komisijos nais, mes turime užtikrinti, kad jie ūkininkai užsitikrintų stabilumą. Mes tą galime padaryti e, ponia Kalvilai ir kiti minėjo vieną tam tikrą ypatingą dalyką, tai yra tiesioginė pagalba. Prieš kelią, jau keletą metų yra kalbama apie tai, kai kas sako, kad būtų pigiau, e, jeigu nebūtų bendros žemės ūkio politikos, e, tai man e, tokie pasakymai, pareiškimai jau skamba tarsi pavojaus varpai. Mes turime užtikrinti, kaip galima, daugiau saugumo, užtikrintumo mūsų ūkininkams. 12 milijonų e, darbo vietų žemės ūkio sektoriuje yra. Yra dar ir laikinų papildomų darbo vietų. 47 milijonai darbo vietų, milijonai ūkių Tai labai svarbi BVP dalis, žemės ūkis labai svarbus sektorius ir, kaip sakė komisijos narys, mums jisai būtinas, mes e, e, turime ne tik galvoti apie eksportą, bet ir apie kokybės standartus. Mes e, prašome ūkininkų gaminti maistą sveiką, saugų maistą, bet taip pat prašome jų e, išsaugoti švarų vandenį, išsaugoti peizažą, bioįvairovę. Taip pat norime išlaikyti kaime žmonės. Ir su dabartinėmis taisyklėmis Pone Hauganai, aš žinau, kad jūs e, turite pabandyti pagerinti situaciją su turimomis priemonėmis ir jūs ne pirmasis komisijos narys, e, kuris bando susidoroti su tomis kompleks, sudėtingomis taisyklėmis. Bet kaip supaprastinti e, principus žmonėms taisyklės tiems, kurie naudojasi taisyklėmis. Ponas Savarma jau yra identifikavęs didžiausias problemas. Mes daugybę kartų to prašome, bet e, prašome išaiškinti, kiek kainuoja kontrolė. Reikia, kad visa kontrolės programa būtų paprastesnė, kad pagalba patektų tiems, kuriems jos reikia, e, kad net atsirastų neprimtinos rizikos mm, mokesčių mokėtojams. Mm, ūkininkai vaidina savo vaidmenį visame procese. Ir kaip tą visą sudėtingą sistemą padaryti paprastesnė. Aš neseniai lankiausi su transporto komitetu Junktinėse valstijose. E, išklausėme ją vyriausybės nuomonės apie transportą, saugą. E, sakoma, e, užuot pritaikius požiūrį, kad visi yra blogi, ką mes kartais šiame komitete darome, jie nutarė pakeisti požiūrį ir koncentruotis į pažeidėjus, išteklius sutelkti ties tais, į ką reikia uh, pirmiausiai žiūrėti, e, užuot e, dėmesį skirus tiems, e, kurie yra patikimi ir kurie nekelia problemų su visa, visų inspektavimu, kontrole, visomis priemonėmis. Ar pakankamai turime informacijos tarp komisijos, Europos parlamento, ar galime ją pasiremdami siekti su paprašinti taisyklės kartu su auditorumais. Taisyklių reikia laikytis. Jeigu niekas nesilaiko taisyklių ir jos leidžia piktnaudžiauti, tai reikia ir taisyklės keisti, nes mes ir mes kaip teisės aktų prieimėjai turime kažką daryti. Bet mes nenorime, kad visi ūkininkai taptų potencialiais įtariamaisiais, e, kad apreiptume viską, jaunus, nepilnamečius nusikaltelius ir panašiai. Laikai keičiasi, žemės plotai keičiasi metodai keičiasi, e, jauni žmonės dabar pasitelkia e, naujas technologijas, vis sudėtingesnės sistemas. Pavyzdžiui, drekinimo sistemos e, yra naujoviškos, mums kyla labai daug iššūkių. Mes turime, kaip galima paprastesnė, visą tą sistemą padaryti. Ir, ponia Hoganai, jeigu aš kažkuo galėčiau prisidėti, būsiu labai laiminga. Jeigu mes per tą bendrą vieną auditą galėsime padėti žmonėms, kurie turėtų gauti lėšas, būtų labai gerai. Nes žmonės turėtų žiūrėti į Briuselį kaip į kažkokį naudos, o ne problemų šaltinį. Reikia teikti paskatas valstybės naims, kad jos e, geriau dėktų geresnės auditavimo sistemas kad reikėtų mažiau inspekcijų ir taip pat, kad užtikrinume, kad lėšos dar laiku pasiektų tuos, kuriem jos skirtos. Užuot įsivaizduodami ir darydami prielaidą, kad visi yra kalti iš baimės, ūkininkai gali labai lengvai suklysti, tai bet kam gali atsitikti, o dauguma mūsų ūkininkų yra sąžininkai žmonės ir mes paprasčiausiai turėtume uh, E, padaryti jūsų, jų gyvenimą mažiau sudėtingą. Po šito tokio viešo prisipažinimo neturim ką pridurti. Aš nežinau, kas jaučiasi paliestas šitų pastabų komisarė. Well, I think, Madam Chairperson, uh, uh, my good friend uh, has made a very strong statement. Aš uh, manau, uh, pirmininkė, kad uh, mano bičiulė padarė labai pareiškimą tvirtą, stiprų, vargu ar galima e, ką nors be pridurti. Ir ką noriu pasakyti, jums reikia nedaugiau, bet geresnės kontrolės ir turime, e, apie ką kalba audito rūmai savo ataskaitose. Dviejose ataskaitose kalbam apie valstybės narės. Jeigu jos sugebės įdėkti tai, ko iš jų tikimasi, tai klaidų lygis bus kur kas žemesnis negu 2 procentai. Atsitiktinės e, atrankos ir patikros pagal jas rodo, kad taip gali būti ir mes dar turime daug ką padaryti. Kolega Erola. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Aš girdėjau, kad komisija ketina pateiksi tam tikrų uh, pasiūlymų, kaip pagerinti šitą sistemą, bet to pirmininkaujantį pateikė keletą pavyzdžių, trejetą pavyzdžių, kai ūkininkas e, turėjo pakęsti 25 kontrolės vieną po kitos Žinoma, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad šitas klausimas apskritai yra sudėtingas, kadangi žemės ūkio ūkininkavimas, gamyba žemės ūkio srityje yra sudėtingas ir todėl klaidų potencialas yra didžiulis. Todėl biurokratinė tie ir kontrolė tiesiog pradėjo gyventi savo gyvenimą ir tiesiog įgyjo tam tikrą E, mm, kultūrą, kuri nustelbė e, žemės ūkio, ūkininkavimo kultūrą. Kalbu filosofiškai, bet neturiu kitos galimybės išreikšti. Žemės ūkio ir administravimo kultūros yra nukreiptos viena linkme, tai yra kurti maisto produktus, tačiau kaip pagerinti šitą sistemą, kaip pagerinti administravimo kultūrą. Tiesiog e, aiškinant, aiškinant administravimo e, principus, reikalingi tam tikri modeliai, tikslai, kurie padėtų ūkininkauti ekologiškiau, Taip pat reikia, kad ES piliečiai gautų gražą už tas lėšas, kurios yra investuojamos į žemės ūkio sritį. Mes turime plėsti žemės ūkio gamybą ir taip pat galvoti apie gamybos procesus, taip pat ir apie patikrinimus, kurie yra vykdomi žemės ūkio srityje Mes tiesiog turime kažkada suvienyti savo pajėgas, bet prieš tai reikia atlikti labai išsamų vertinimą. Ačiū už padrasinimus. Ačiū pirmininkė. Kaip didmišio gyventojas aš norėčiau grįžti prie tam tikrų diskusijoje iškeltų aspektų. 61 metais e, Erola senelis perdavė savo ūkį, o aš taip pat E, e, e, patyrė panašią situaciją, kai mūsų tuometinis senelių ūkis buvo nacionalizuotas. Taigi reikėtų pripažinti, kad toks ūkininko įvaizdis yra pakankamai retas šiuo metu. Ypač tais atvejais, kai ūkininkai patys ūkininkauja, kai jie e, puoselėja E, kraštovaizdį, kraštovaizdį ir negauna tinkamos paramos, yra labai liūdna. Žinoma, reikia pripažinti, kad ir dabar yra labai daug didžių, didelių ūkininkų, kurie dirba jau gamybos proceso pagrindais. E, Bet to, galvojant apie ūkininkavime šiaurinėse valstybėse, apie tai, kad reikia nukakti šimtus kilometrų e, ir auginti šiltnamiuose, nuimti derlių, nors faktiškai nėra vandentiekio ir taip toliau, tai šitos sąlygos yra labai sudėtingos, galvodamas ir lankydamasis naujose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Rumunijoje, kur dirbožėmis yra labai geras ir kuris yra nedirbdamas, suprantu, kad čia yra daug ko netenkama. 50 procentų gyventojų e, šioje šalyje, pavyzdžiui, gyvena kaimiškose vietovėse, tačiau Rumunija daug didesnę dalį maisto produktų įsiveža iš uh, užsienio. Ir aš manau, kad čia yra problema ES, kurios reikia imtis, kadangi dalingos žemės yra nedirbamos, dirbonuoja vietoj to, kad būtų auginami e, žemės ūkio produktai. Ir žinoma, dar ūkininkaujama tokiais metodais, kurie nėra palankus aplinkai. Be to, žvelgdamas į Vokietijos rytinę dalį, konstatuoju, kad kitų valstybių atstovai tiesiog e, kuria fermas, kuriuose auginama šimtai, šimtas penkiasdešimt tūkstančių keulių, o kitose valstybėse apskritai ištisi laukai yra e, nedirbami. Komisarė. I think it's worth uh, reminding ourselves that 69%. Mes turime prisiminti, kad 69 e, procentai visų ES yra e, mažesnė negu 5 hektarų, taigi ne visi maisi pramonės žemdirbystės, bet e, reikia įdėkti struktūrinės reformas, kad ūkininkai galėtų užtikrinti geresnį darbą savo, turėtų daugiau pardavimo eksporto galimybių. Reikia padėti smulkiems ūkininkams e, per įvairias gamintojų organizacijas ir komisija yra pasirengusi tą daryti. Ir ne viskas yra labai e, lengvai padaroma e, dėl istorinių priežasčių ir panašiai reikia daugiau e, rinkos, dalyvavimo rinkoje galimybių, kad padėtume ūkininkams. Aš nemažai keliauju po Europos Sąjungą ir e, susiduriu su vienu labai rimtu klausimu. Tai yra e, irigacijos drėkinimo sistema ar Valencijoje, Ispanijoje, Rumunijoje. Labai didelis yra infrastruktūros investicijų e, į drėkinimo sistemas poreikis. E, tai yra problema e, daugelį valstybių narių. E, kalbu apie pramonės investicijas, galbūt ir strateginių investicijų fondas atsigrašė iš įsitį, bet mes dabar apie tai nekalbėsime. Galiausiai, pirmininkė, aplinkosaugos prievalės yra svarbios. E, ne visuomet ūkininkai nenori galvoti apie e, vidutinės ilgalaikės trukmės laikotarpį, kuris jiems toje ilgesnėje perspektyvoje būtų naudingas, kalbu apie vandenį, panašius dalykus. Ūkininkai uh, E, turėtų e, būti skatinami galvoti apie tą tolimesnę ateitį. Ačiū. Aš norėčiau pateikti e, dar vieną klausimą. Jeigu daugiau kaip 69 procentai ūkininkų turi nedaugiau kaip 5 hektarų sklypą, tai ko mes iš jų norime? kokia kryptimi jūs norite eiti, komisaras? Na, dėl BŽUP struktūrinės reformos iš tikrųjų neprimtina, kad 69 procentų ūkininkų turi mažiau negu kad 5 hektarus. Turime rasti būdų, kaip galima būtų padidinti ūkininkų turimus sklipus. Taip pat mes turėtumėm skatinti ūkininkus burtis e, tam, kad e, kartu galėtų teikti savo produktus į rinką. Mes e, tokiu tikslu teikiame ir finansinę paramą. Ir aišku, čia irgi reikėtų pasižiūrėti, kokie yra tokios paramos rezultatai. Bet iš tikrųjų, kaip jau sakiau, E, kol kas e, ši sistema neveikia pakankamai gerai. Pirmininkė. Tai dėl tų dabartinių, tos dabar mokamos išmokos jums tikriausiai netruk, neturėtų trukdyti vykdyti struktūrinės reformos. Choices. Do you want to get rid of them? Mes turėtumėm pagalvoti, e, ko e, norime. Ar norime atsikratyti to ūkininkų, jiems nubraukdami išmokas, ar vis dėlto norime jiems padėti, pagerinti jų situaciją tam, kad to, tokie ūkininkai daugiau gamintų, daugiau eksportuotų. Nes juk iš tikrųjų žemės ūkio sektoriuje galima sukurti daugiau darbo vietų ir tai galėtų padėti kelti ES ekonomiką. Aš manau, kad tai vis dėlto turėtų būti politinis sprendimas. Kolega Sarvama. Dėkoju, gal minutė apibendrinti diskusijai. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ko jūs e, klausėte komisijos nario, bet ne, gal nesvelkime į ilgus ginčius Mano klausimas yra poniai Kalėlait. Ar galėtumėte ką nors pasakyti apie tai, kas man yra labai įdomu. Jūs pradžioje kalbėjote apie tai, kad nesate tikri, jog valstybės narės nori nutolti, pereiti prie kitos sistemos nuo tos, kuri yra pagrįsta sąskaitomis faktūromis. Ar galėtumėte paaiškinti, ką jūs turite galvoje, nes tai iš tikrųjų labai svarbu. Prašom. Dėkuoju Jums už šį klausimą. Manau, yra natūralu, kad bandai apsaugoti tai, ką turi, esi pripratęs prie senos sistemos, žinai, kaip ji tau gali būti naudinga. Bet koks pasikeitimas yra sudėtingas E, ir reikia galvoti, ar aš galiu apsaugoti savo teritoriją, ar man bus naudinga ta nauja sistema. Mes žiūrime į kitas e, sritis. E, ir, pavyzdžiui, ar e, perėti prie sistemos, kur reikėtų deklaruoti rezultatus E, sulaukėme didžiulio pasipriešinimo. Aš nesu labai naivi ir e, vis tik tai galvoju, kad mes turime pakeisti sistemą ir perėti prie rezultatų. Ir tai labai svarbu. Mes e, šiame sektorė turėtų matyti daugiau finansinės inžinerijos priemonių, grįžtančių dotacijų, ne tik vienkartinių ir e, reikia veiksmingesnių priemonių ir galvoti, kaip jas panaudoti. Būtent aš tą turėjau galvoje. Aš nesu tikras, sakiau, ar bus norima pereiti prie naujos sistemos. Ir e, galbūt parlamentas ir komisija įdėks naujas sistemas. Pone Lopes Fontanė. Perdona, señora Novella. La verdad es que. Aš kaip ir kolegė Seller nenorėjau kalbėti, bet norėčiau paminėti keletą dalykų. Esu Ispanė, pietų, pietinė teritorija, Ispanijoje labai svarbu žemės ūkis ES lėšų tikslas yra sumažinti skirtumus, ypač kaimo teritorijose. Ir uh, Ispanijoje visuose pietuose mes neblogai dirbame tik ten, kur yra gera žemė. Ir uh, darbo turi daugelis žmonių labai sudėtinguose regionuose, tose netgi, kur atrodo, kad yra E, dykuma ir e, mes sukūrėme specialią e, drėkinimo sistemą kaip Izraelis ir sugebėjome sukurti labai tvirtas žemės ūkio zonas ir dėl, tą galime padaryti per žemės ūkio politikos lėšas. Mūsų tikslas taip pat yra ne tik tai didinti produktyvumą, bet ir su teikti pajamas žmonėms, kad jie neišvažiuotų iš tos labai svarbios uh, uh, teritorijos. Ir aš nežinau, ar tą patį pasakiau, ką kolega Seller. Das war eine Anmerkung. Dankeschön. Dėkoju šią pastabą. Ejala Sender. Para, en relación con el tema de las 5 hectáreas, decir que, bueno, pues son 5.000 metros cuadrados. Dėl 5 hektarų temos. 5000 kvadratinių metrų. Ga, galbūt atrodo, kad tai skaičius mažas, kai kalbame apie ūkininko sklypą, tačiau apskritai tai pakankamai daug. Labai svarbu, kad vis dėlto būtų skatinami ir žemės ūkio kooperatyvai. Mes kalbame apie mažas ir vidinės įmonės pramonėje, reikėtų pagalvoti ir apie tokius mažus tik penkis, penkis sektorus ūkininkaujančius ūkininkus. Jie yra panašus į mažas ir vatinės įmonės. Būtent jiems reikia teikti paramą ir remti juos tiesiog žemės ūkio gamyba nebūtinai turi apsiriboti vien didelėmis įmonėmis. Svarbu, kad uh, būtų suteiktos galimybės ir mažiems ūkininkams sėkmingai ūkininkauti ir auginti netgi tas pačias kultūras. Kiekvienam reikia stengtis padėti, nors 5 hektarai galbūt kai kam atrodo ir nedidelis plotas, tačiau vis dėlto ir jame galime daug ko, ką nuveikti, e, įsigijus modernę žemės ūkio techniką. Taigi reikėtų nepamiršti ir mažųjų žemės ūkio gamintojų, kad jie galėtų ir dirbti šioje srityje, ir eksportuoti savo gaminius. Šitas pavyzdys net laiko kritikos, tačiau kadangi, pavyzdžiui, reikia teikti paraiškas, tai yra nelengvas dalykas, įrodyti, kodėl tų lėšų reikia. Sono veramente. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Įvyko labai įkvepianti diskusija. Nuo e, finansinio aspektų mes perėmė prie rimtos diskusijos apie patį žemės ūkį. Tikrai labai įdomi diskusija. E, Jei ko gero prireiktų dar ne vieno posėdžio. Man atrodo svarbu išsiaiškinti, kurią kryptimi norėtų eiti žemės ūkio politiką formuojantis politikai. Na ir nuo to priklausys ir finansų kontrolė. Vis dėlto turėtumėm pagalvoti ir apie dar vieną dalyką. Aš kalbu kaip ūkininko atstovas. Ūkininkai yra ir stambus, ir smulkieji, Ir aš nemanau, kad e, yra vienintelis visos e, problemos sprendimas. Negalima kalbėti vien tik tais e, apie ūkininko nubaudimą arba ūkininko išteisinimą. Aš manau, kad yra reikalinga tvari nuosekli politika. Kiti kolegos jau kalbėjo ir apie tam tikrų gamybos procesų suintensyvinimą. Europos Sąjunga buvo pirmoji, kuri įvedė tokias taisyklės, kad parama siejama ir su poveikiu aplinkai. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie paskatas ūkininkams. Nemanau, kad panašus modelis dar egzistuoja kur nors kitur pasaulyje. E, modelis, dabartinis modelis buvo kuriamas dešimtmečius, e, prie to prisidėjo ir Europos parlamentas. Jeigu kalbame apie e, finansų kontrolę, o tai beje ir yra šios dienos tema, tai turėtumėm pagalvoti apie, ir apie strategiją, žemės ūkio politikos strategiją. Kai kalbėjome apie kontrolę, man į galvą šovė štai kokia mintis – Gal e, reikėtų e, numatyti skirtingą e, kontrolę priklausomai nuo ūkininko turimo sklypo dydžio. Pavyzdžiui, jeigu ūkininkas turi daugiau kaip 15 hektarų, tai jam turėtų būti taikoma viena, kit, vienokia, tarkim, kontrolė smulkesniems ūkiams kitokią kontrolę arba e, dėl e, žalinimo gal smulkiems ūkininkams ji neturėtų būti taikoma. Dėl pakartotinės kontrolės, pakartotinių patikrinimų, tai sukelia ir praktinių e, problemų, juk vyksta ne vien tik tais europinė kontrolė, bet ir nacionalinė kontrolė, nacionalinės patikros. yra nuolat atliekama ir e, e, nacionalinė kontrolė, tikrinami finansai, fiskaliniai aspektai. Ir e, visos tos procedūros, ko gero, kenkia mūsų pagrindiniam tikslui, o būtent skatinti ūkininkus, užtikrinti jiems stabiles patikimas pajamas ir užtikrinti patikimą apsirūpinimą maisto produktais. Dar keletas pastebėjimų dėl e, kryžminės e, paramos susijimo. Čia irgi yra numatytos sankcijos. Dėl uh, sankcijų dėl žalinimo. Tai nėra sankcijos tikrąją prasme, yra tiesiog sumažinamos išmokos. Ir dėja, kyla pavojus, kad dėl to atsiras dar daugiau klaidų. E, e, įvairiose valstybėse narise tos klaidos skiriasi, apie tai kalbėjo ir pirmininkė. Ir aš manau, kad čia reikėtų e, pagalvoti apie keletą aspektų. Pavyzdžiui, žemės ūkio įmonių struktūra valstybėse narėse labai skiriasi. Kai kuriuose valstybėse narėse yra labai uh, E, daug smulkių, fragmentuotų ūkių, o kitose valstybės narėse jie susibūrė į didesnės grupės ir dėl to e, situacija skiriasi. Ir e, klaidos nebūtinai atsiranda dėl neteisingo ūkininkų elgesio. man atrodo, kad reikėtų geresnių instrumentų, kad būtų galima atsižvelgti į skirtingą situaciją. Pradėjome kalbėti apie žemės ūkio politiką ir grįžome prie skaičių ir kontrolės. Manau, kad dabar turime puikią progą pamastyti ir apie tai, kiek e, išsami žemės ūkio politika turėtų būti siejama su e, e, rezultatais ir kontrolė ir kiek su gamybiniais pajėgumais ir jų plėtojimu. Ačiū. Dėkuoju, Elula. Ačiū pirmininkė. Aš neprašiau žodžių, bet kadangi suteikėte. Uh, olen luomutuottaja ja luomu... Norėčiau pakomentuoti išsakytas kolegų mintis. Aš esu ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkas ir vadovaujusi sąrašu, pagal kurį yra atliekamos patikros Tai yra ilgas sąrašas ir aš e, suprantu, kad kontroliuoti reikia. Ir šito pobūdžio patikrinimai nekelia tiek daug rizikos kaip kiti. Pavyzdžiui, turiu omenyje patikrinimus, kurie buvo atlikti 25 kartus viename ūkinėje ir nebuvo rasta jokios klaidos žinoma, ūkininko laimiai. Aš pritariu sistemos e, vertinimui ir siūlymui, kad būtų vadovaujamasi gerąją praktiką, kuri turėtų būti apibendrinta. Dėkuoju, Kajula. Well, the question of how often... Kaip dažnai verta kontroliuoti? Very often. Manoma atrinkti to paties ūkio du kartus. Per uh, e, atsitinę atranką tikrai negali pasitaikyti, kad per metus daromos dvi Mm, patikros, kad einama į tos pačius regionus, į tos pačius ūkius. Aš jau kalbėdama sakiau, kad mes pastebėjome, kad ne visada analizė ir patikros yra pagristos potencialią riziką. Todėl vertėtų atsižvelgti į tai, ką jūs pasakėte, kad daromos, atlikomos kontrolės nekonstatuojant jokių pažeidimų ir nenustatant jokių baudų. Be to, kai į, kitas dalykas, kai yra pasirašomos sutartys ir kai yra tikrinama, ar pasiekti e, pagal tą sutartį numatyti rezultatai. Komisaras Patočnikas yra sakęs, kad reikia e, įdėkti naują sistemą, naują modelį, tačiau ne, mažai kas buvo susidomėjęs juo. Nėra paprasta tiesiog viską pakeisti ir supaprastinti. Žinoma, galbūt pradžioje visi entuziastingai rems naują sistemą, tačiau po to vėl atsiras tam tikrų abejonių, kadangi ją įgyvendinti prireiks uh, laiko ir nežinia, ar reikia bandyti keisti ką nors iš esmės. Bet to aš manau, kad šiame sektoriuje, kuriame yra pakankamai didelė paklaidos rizika ir kadangi šiame sektoriuje yra sukūriama pakankamai darbo vietų, vis dėlto reikėtų konstatuoti, kad e, laimingų dirbančių šiame sektoriuje yra pakankamai nedaug. Tačiau vis dėlto e, gaunančių paramą arba gyvenančių iš paramos yra tik tai trečdalis. Ir todėl reikėtų, darant išvadas, pateikti labai konkrečius apibendrinimus ir laikyti, taip pat išvelgti į tą nuomonę, kuri yra priešinga. Iš tikrųjų, dėkuoju Jums bent jau už drąsą tai pasakyti, komisarė. Aš galiu irgi būti e, drąsus ir pasakyti pirmie, kad patikinimo nebus be kontrolės. Sutinku su ką tik išreikšta mintimi, kad jeigu išleidžiama žemės ūkiui tiek lėšų, reikia kontrolės, bet reikia ir pusiausvėros, kuri, mano nuomonė, turėtų būti pagrįsta rizika, reikia geresnės, nedaugiau kontrolės. Girdėjome daugybę pavyzdžių, kai žmonės sąja, kad pernelik daug yra tos kontrolės, bet turime užsitikrinti pusiausvyrą sistemoje pagal pasidalėmojo valdymo e, principus e, mūsų veiksmai pasteisina, o kompleksinis paramos sėjimas tai labai svarbus dalykas. Jūs, jeigu norite ką pakeisti, galite tą padaryti kaip teisėkuros atstovai. Mes dirbsime tai ir pasižiūrėsime, kaip e, žmonės pritars, pavyzdžiui, kai kurioms mintims išsakytoms šiandien Dėl šios reformos politinių lygmenių e, vertinimo sistemos egzistavimas yra svarbus. Galbūt kai ką reikės pakeisti per tarpinę peržiūrą, bet ūkininkai dabar nori aiškumo, numatomumo, nesudėtingumo. Problem, e, reforma pradėjo veikti nuo šių metų sausio pirmos dalies žalimo priemonės e, įsigaliojo, pasižiūrėkime, kaip viskas bus. Komisija valstybės narėms mokėjimo agentūroms e, galės e, suteikti kur kas daugiau paramos ir mes turėsime žiūrėti, kaip įgyvenamos priemonės, kontrolę, kad užtikrintume kaip geresnę, galima geresnę mokesčių mokėtojų lėšų apsaugą. Labai ačiū. Na ir galiausiai žodis pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti komisarui Hogan, o taip pat ir kitiems mūsų svečiams bei visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. keliais sakiniais pabandysiu apibendrinti, kokia yra pagrindinė pranešimo rengimo idėja. Prisiminsiu, ką pasakė e, pirmininkė komisarui. Jūs sakėte, kad nemanote, kad e, viską turėtumėm paverš, paversti mūšiu tarp e, dviejų dalykų tarp e, žemės ūkio politikos ir ūkininkavimo, ūkin, ūkininkavimo Europoje ir gero finansų sistemos valdymo. Šis pranešimas vis dėlto rengiamas biudžeto kontrolės komitete. Ko aš siekiu? Kaip kad sakė komisaras Haugan, reikėtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp gero finansų valdymo, geresnės kontrolės, e, orientavimasi į rezultatus. Ir turėtumėm viską e, sujungti tarsi į vieną audinį. reikėtų atsižvelgti ir į ūkininkų interesus, ir į mokesčių mokėtojų interesus. Aš manau, kad čia mes turime galimybę e, atsižvelgti į visus šios dalykus. Visoms procese dalyvaujančioms pusėms mes e, turime uh, paaiškinti, kad jeigu bus sukurta geresnė kontrolės sistema, ji mažiau kainuosi, bus veiksmingesnė ir to turėtų būti suinteresuoti visi ES mokesčių mokėtojai. Buvo išsakyta tikrai daug minčių, kurių pagalba galėtumėm e, sukurti visą tą audinį, bet arba aš neišgirdau, arba nei vienas vis dėlto nepaminėjo vieno dalyko. Aš apie tai beje pagalvojau ir ko gero komisaras Haugan tai paminėjo. O būtent, ar esame pakankamai drąsus manyti, kad dviejų procentų dydis kaip toks, kuris yra šiandien, yra e, tinkama priemonę arba tinkamas kriterijus, e, norint nustatyti, ar kontrolė veiksminga. Ir tai reikėtų pasigilinti. Aš labai džiaugiuosi, kad komisaras irgi apie tai galvoja, aš apie tai irgi galvoju. Man atrodo, ir auditų rūmų atstovė apie tai galvoja, tai mūsų jau yra trys. Nežinau, ką masto taryba. Bet kokiu atveju noriu visiems padėkoti. Labai ačiū. Ačiū visiems mūsų svečiams, ačiū komisarui Haugan už tas dvi valandas, kurias praleidome kartu, ačiū pranešėjams, ačiū visiems kitiems kolegoms. Komisarė, bijau, bet teks mums dar kartą susitikti kažkada. Kitas mūsų posėdis įvyks ketvirtadienį 9 val. ryto. Kalbėsime apie etinius standartus ir skaidrumą. Vyks klausimas kartu su kitais trimis komitetais. Taigi kviečiu į tą posėdį. Ačiū už dalyvavimą šioje, šiame posėdėje. Iki pasimatymo. Linkiu visiems gražaus vakaro.